Micro, así. Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Please be seated and be welcome. Thank you for being here. First notice. E, sveiki. E, džiaugiuosi, kad e, esate čia ir dabar vyksta neeilinis mūsų posėdis Libė komiteto šitą pirmadienį Strasbūrė ir mūsų yra e, didžiulis darbo krūvis. Mes dabar stengiamės e, pradėti darbą. Mes turime peržiūrėti visą darbo atvarkę ir e, turime tikrai labai svarbių punktų. Pradėsime nuo darbo atvarkės patvirtinimo, be jokių vilkinimu. Jeigu jūs nieko prieš, tai e, darbo atvarkė patvirtinta. Ir pirmiausia, pranešimai. E, mes e, turėsime vertimą į visas kalbas, išskyrus gėlų, maltiečių ir. Ir pirmasis esminis punktas yra struktūrinis dialogas taip pat kruatų kalbos nebus, nes jie, šitos trys kalbos bus tik tais e, pasitame režime. Taigi, e, labai džiaugu man pasveikinti. E, atvykus pona Šinas, kuris yra E, Europos e, gyvenimo būdo skatinimo komisijos vicepirmininkas. E, pirmą kartą sustinkame su jumis po to, kaip buvote paskirtas ir mes norime palinkėti visokiojo pasiekmės šiais pilnais užšūkių laikais ir labai laukiame artimo bendradarbiavimo tokiais svarbiais klausimais, kurie priklauso jūsų portfelį, ypač prieglopščio migracijos, integracijos ir, inter, ir vidinio, vidaus saugumo klausimais, taip pat ir Šengeno ateities klausimais. Ir vykstant šiam pirmajam struktūriniam dialogui mes nubrėšime gairias būsimam pasikeitimui nuomonėmis su Libe nariais ir E, mes norėtume išklausyti apie vice e, pirmininko prioritetinius veiksmus per pirmosius savo jūsų mandato mėnesius. Ir e, tarp jų ir paskel, dėl paskelbto pakto migracijos ir e, prieglošio klausimais. Aš suprantu, kad jūs jau pradėjote vykdyti šitą paktą kartu su e, komisaru Johansonu ir taip pat e, labai svarbiu saugumo klausimu. Mes, prie, mes, klau, mes girdėjome iš komisaro, kad šiandienos pasikeitimas be abejo toliau E, toliau e, bus indėlis į jūsų portfelį ir dabar komiteto koordinatoriai pateikė, nusprendė pateikti form, e, raštu e, savo indėlį į procesą, kuris atspindi e, prieklopščio ir migracijos paktą ir jis bus parengtas po žiemos atostogų. Taigi saugumo klausimais mes norėtume pabrėžti, kad laukiame išgirsti jūsų planus apie ES vidaus saugumą, e, e, dėl ES vidaus saugumo. Ir e, noriu priminti, kad jums skirtas laikas yra nuo 7.30 iki 9. Pirmajai šio posėdžio daliai iki 9 po pietų. Ir po to mes kalbėsime su vicepirmininku Skinas, o po to E, pas mus dalyvaus komisaras Reinders, atsakingas už teisingumą, ir e, Suomijos e, pirmininkaujančios Suomijos atstovas ponas Topulainenas, kuris pakalbės apie klausimus susijusius su Lenkija, Vengrija ir Malta. Tai bus pas. Taip, taip dirbsime pusantros valandos. Taigi, gerbiamas komisarė, žodis Jums. Labai dėkoju, gerbiami parlamentarai, dėkoju Jums prieš kalė, e, kalėdų e, atostogas papietus mane čia. Paskutinį kartą mes susitikome e, spalio 10 ir mes keitėmės nuomonėmis ir šiandien aš, e, mes kalbėjome, ir tada mes kalbėjome apie mūsų lūkesčius, ketinimus, o dabar kalbame apie mūsų veiksmus. Ir aš norėčiau pakartoti dabar, kaip ir tada, kad man e, labai svarbus yra atviras e, esminis pasikeitimas nuomonėmis su ne, Libe. Ir šiandieną Aš noriu paminėti e, tris esminius klausimus. Pirmiausia, migracija, e, prieglopstis ir paktas, e, saugumas ir įtrauktis. Ir jungtis su mano portfelio nelibe klausimais. Uh, Taigi dabar paklausk, pradėsiu nuo migracijos. Aš kalbu su tikrai daug žinančiai žmonėmis. Europa migracijos klausimais padarė labai daug, tačiau tikrai ne viską. Ir aš manau, kad turbūt sutiksite su manimi, kad mums dabar reikia pokyčių pirmininkė von der Leyen man patikėjo koordinuoti šitą e, darbą e, su e, nauju, naujoju paktu, tačiau tai, tai. Tai yra paskutinė labai svarbi trūkstama jungtis. Ir žodis paktas yra labai um, svarbus ir garbingas žodis. Mes jam turime suteikti turinį Mes turime rasti naują sutarimą apie tai, kaip mes kolektyviai galime suformuoti migracijos realybę. Ir taip pat mes turime užtikrinti, kad mes įtikinsime savo žmonės, kad Europa gali padėti pasiekti kažką, kas e, suformuoja mūsų e, gyvenimo būdą, mūsų visuomenės, mūsų politiką visame kontinente. Kad galėtume tai padaryti, e, labai svarbu, kad mes pirmiausia įsiklausytume ir konkrečiai mes tai ir darome su komisaru Johansen. Mes pradėjome nuo Atenų, tada važiavome į Berliną, Paryžių, Budapeštą ir mes e, pratesime šitą sostinių turą. Ir mūsų e, e, įspūdis dėl šitų pirmų kontaktų. Aš sustikau gruodžio 2-3 su Teisingumo ir užsienio reikalų uh, ministrais ir mano e, įspūdis yra gana drąsinantis. Mes negalim, negalime sauliaisti, kad mums nepasisektų. Tai nėra mums e, primtinas variantas. Ir bendras įspūdis, kurį mes susidarėme iš šitų ankstyvųjų e, kontaktų, yra susitelkimas į dvi esminės e, savokas. Pirmiausia, paktas turės būti holistinis, išsamus. Antra, mes niekur nenueisime, nebent mes užtikrinsime tinkamą pusiausvyrą tarp solidarumo ir atsakomybės. Aš žinau, kad dabar pasiekėme tokį etapą, kai nėra labai lengva kalbėti apie konkrečią struktūrą ir pakto turinį. Tačiau manau, kad aš galėčiau jums papasakoti tam tikrus pagrindinius elementus. Pirmiausia, mes turime pritaikyti visą bendrą požiūrį, siekiant užtikrinti, kad migracijos išoriniai ir vidiniai aspektai būtų susiję tarpusavėje ir atskirai nebūtų nagrinėjami. Naujas paktas reiškia, kad mūsų išorės sienų valdymas būtų pakankamai didelis, kad mes palaikytume e, laisvą judėjimą e, Europos Sąjungoje. Ir to atskaitos taškas yra reikalauja e, Europos sienų ir, ir, ir pakrančių Mm, priežiūros reglamentavimą ir taip pat e, e, gebėjimą kovoti su tais, kurie perveža žmonės. Taip pat mums reikia efektyvios gražinimo sistemos e, tiems, kurie neturi teisės pasilikti. Tai taip pat reikalauja, kad mes įdėktume prieglopšio procedūras, kurios būtų tikrai išsamios ir kurios galėtų spręsti antrinio judėjimo problemas. Labai aiškus yra politinis ryšys tarp Šengeno ir e, prieglopščio. Mes pirmiausia turime spręsti e, e, problemas susijusias su šiomis sistemomis, kad užsitikrintume pasitikėjimą, kad galėtume tinkamai, tinkamai į tai reaguoti. Mums reikia Europoje tinkamų partnerių ir tinkamų talentų, E, įgūdžių, kad galėtume dirbti su teisinė e, migracija. Ir galiausiai mes turime užmėgsti išsame e, partnerystę su kilmės ir tranzito valstybėmis, mobilizuojant viską, ką mes turime, ne tik pinigus ir investicijas, bet ir priekybas, vizų sistemą, judumą, Erasmus E, Erasmus e, stipendijas ir taip toliau. Tai yra e, partnerystė, kuri padėtų visoms šalims laimėti. Praėjusią savaitę lankėmės Turkijoje. Tai yra strateginės svarbos pagrindinis partneris ir um, esminis žaidėjas tokiame gležname regione, kuriame yra beveik 4 milijonai pabėgėlių. Nei viena šalis negali priimti didesnio e, pabėgėlių skaičiaus. Ir mes pabrėžiame ES, ES e, ir Turkijos partnerystės svarbą ir mes norime užtikrinti, kad e, visi e, šeši milijardai eurų e, pabėgėlių priemoniai būtų visiškai skirti. Dabar mes susidurėme su skirtingu bendru kontekstu ES Turkijos santykiuose. Ir kartu ir Europa, ir Turkija toliau turi konstruktyviai dirbti kaip nekarta e, tai pabrėžė čia dirbantis e, ministrai. E, grįžkime dabar prie saugumo. Praėjusį spalį aš įsipareigojau jums numatyti prioritetą šio laikiniai grėsmiai ir aš laikysiuos šio įsipareigojimo. Kitais metais mes pateiksime naują vidaus saugumo strategiją, kuri e, padeda spręsti e, šią sritį, e, numatydama tokią stiprią tarp valstybinę dimenciją, tarp jų terorizmas, ir panašios kitos grėsmės. Tai yra, mes dabar nagrinėjame Europolo mandatą ir aš pasinaudosiu progą ir pabrėšiu, kiek yra svarbus greitas susitarimas. Ir dėl terorizmo internete, kuris esminis siekiant e, išspręsti radikalėjimo ir ekstremizmo klausimą. Ir taip pat mes turime e, paspartinti mūsų kovą prieš e, organizuotus rimtus nusikaltimus, atsižvelgiant į padarytą pažangą. Ir mes turime E, taip pat užtikrinti apsaugą patiems e, pažeidžiamiausiems piliečiams. E, vaikų išnaudojimas internete pasiekė neįtikėtiną mastą. Ir tačiau saugumo, grės, grėsmių saugumui pobūdis išeina iš uh, už vidaus reikalų perspektyvos, kaip mes suprantame saugumą. Ir kalbant apie uh, saugumo dimencija tokių politikų, kurios yra susijusios su sveikata. E, e, tai e, būtent tos grėsmės ir skverbėsi į sveikatą, į transportą ir į panašias kitas sritis. Mes turime taip pat didinti mūsų gebėjimą reaguoti į hybridinę e, grėsmę. Taip pat mes turime gerinti mūsų informacinių sistemų e, e, tarpusavio suderamumą ir mes turime sukurti tinkamą požiūrį į penktosios kartos tinklus, kurie būtų tinkami globaliam amžiui. Turėdami milijardus sujungtų objektų ir sistemų, kuriuose yra jautros informacijos, Europai yra labai svarbu užtikrinti internetinį saugumą ir 5G tinklų atsparumą. skaitmeninės pagrindinės infrastruktūros apsauga turėtų būti eiti ranka rankon, apsaugant mūsų fizinę infrastruktūrą. Mes E, norime e, riziką paremto požiūrio, kuris reaguotų į visokią grėsmę nuo dronų iki vidinių e, grėsmių norėčiau dar kartą pakartoti tą įsipareigojimą, kurį aš prisėmiau praėjusį spalį. Kiekvienas iš mūsų ateities saugumo pasiūlymų atsižvelgs į visas e, pagrindinės teises, tarp jų ir į asmens duomenų apsaugą. Tai yra asmenis įsipareigojimas. Pagrindinės teisės nebus e, saugumo darbo papildymas. Tai bus e, durys, kurios atidaro viską E, kelią viskam, ką mes darysime saugumo srityje. E, mes tikrai e, siekdami saugumo tikslų nekompromituosime savo vertybių. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, draugai. Aš dabar jau dešimt dienų dirbu šitą darbą ir nuo pat pirmosios dienos, kai aš pradėjau dirbti šioje srityje, atsižvelgdamas į antropocentrinį portfelį, tai be libe e, darbo mes turime e, svarbes kitas e, sritis, kurias mes turėsime e, aptarti su atitinkamais komisarais. Ir e, kartu su Stela Kiriekinis mes dirbsime siekdami parengti išsamų Europos e, vėžio planą. Kartu su Marija Gabriel mes sieksime užtikrinti, kad Europos švietimo erdvė taptų realybė iki 2005 metų. Kartu su Mikolas Šmit mes atnaujinsime Europos įgūdžių darbo atvarkės skatinsime perkvalifikavimą. Ir mano atsakomybė yra suvesti visus šitos elementus kartu, e, užtikrinant, kad mes galėtume e, supinti viską į vieną bendrą e, vienetą. Tai, ko reikės atspariai visuomeniai rytoj - apsauga, saugumas, įgūdžiai, mobilumas, pajėgumai susitvarkyti su greitai besikeičiančia aplinka. Ir mes pateiksime specifinių pasiūlymų dėl trečiųjų šalių piliečių įtraukimo. Ir mes visiems šitiems piliečiams turime užtikrinti tą patį lygmenį apsaugos ir prieigos, kaip ir mūsų pačių piliečiams. Per ateinančius mėnesius aš toliau e, sieksiu e, suderinti mūsų darbo kryptis ir mes turime užtikrinti, kad jos papildytų ir sustiprintų viena kitą. Ir mes turime užtikrinti atsparesnę Europos visuomenę ir mes tenksimės užtikrinti e, savo indėlį, pradedant, pradedant nuo šios diskusijos. Ačiū. So much, Ačiū, komisijos pirmininko pavaduotojai, o dabar pats laikas pradėti diskusiją. Pasisakys pirmiausiai koordinatoriai EPP frakcijos vardu Roberta Metzola. Ir po to, kai pasisakys koordinatoriai, siūlau norintiems pasisakyti, pakelti savo korteles ar ranką, kad mes e, galėtume sudaryti norinčių pasisakyti narių sąrašą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir ponui Šinas, nes ir spalį, ir dabar jūs pademonstravote, kad jums patikėta kompetencijos rytis iš tiesų yra labai plati. Pirmiausia, kai pasakysiu keletą žodį saugumo tema, o paskiau noriu paklausti dėl Turkijos. Taip, mes turime užbaigti bendros saugios erdvės kūrimą ir turime kovoti su teroristinio pobūdžio turiniu internete. Ar jūs galėtumėte plačiau pakomentuoti, kaip ketinate užbaigti šį procesą? O kai mes svarstome šios klausimus, turime nepamiršti ir tų jautrių klausimų, būtent tos skiriamosios linijos tarp ES ir valstybių narių kompetencijos saugumo klausimais. Todėl būtina galvoti, kaip geriau keistis žvalgybinę ir kitą informaciją tarp valstybių narių ir kokį poveikį tokiam informa pasikeitimui žvalgybinė informacija padarys Junktinės karalystės pasitraukimas sausio pabaigoje. Dar vienas dalykas, prieš porą dienų buvo svarstyta mes pamatėme, kaip um, vyko, kaip susikūrė problema prie Graikijos salų. Ir nors tam tikrą laiką, lyg porą dienų, viskas sustojo, tačiau prisiminkime, ką pasakė Turkijos prezidentas. Todėl, manyčiau, reikia galvoti apie reakciją į Turkijos prezidento žodžius. Pone Sipel, socialdemokratų vardu. Na, aš daug ko tikėjausi iš jūsų pasisakymo, nesitikėjau stebuklą, bet kai jūs kalbėjote apie migraciją ir saugumą, nieko naujo beveik ir neišgirdau malonu, kad jūs akcentavote holistinio metodo taikymą, tačiau apie tai parlamentas dar per ankstesnę savo kadenciją aiškiai pasisakė, kad reikia kalbėti vienu metu, svarstyti ne tik tai teisėtą migraciją, bet bendradarbiauti su kilmės šalimis ir stengtis, kad kilmės šalis informuotų savo žmonės apie tai, kas įmanoma ir kas neįmanoma. Dar vienas dalykas, kad aišku, visą tai siejasi su užimtumo reikalais, bet negirdėjau iš jūsų nieko, ką padaryti, kad žmonės, kuriem grėsia persiekėjimas jų kilmės šalyse, būtų apsaugoti, kad nebūtų gražinami tokie asmenys. Ir yra dabar galiojančios melinosios kortelės sistema ir e, visi kiti dalykai, bet tarsi ši tema jau iš vis buvo nustumta į šoną. Visiškai pritariu jūsų teiginiui, kad gražinimas neteisėtai atvykusių asmenų visada buvo dalis mūsų sistemos. Tačiau įdomu būtų sužinoti, kaip jūs užtikrinsite tinkamą gražinimo procedūrą ir visi tie dokumentai, taip pat ir Vokietijos e, vyriausybės parengtame dokumente, pavyzdžiui, kalbama apie tranzito zonas prie išorės sienų. Todėl norėčiau išgirsti iš jūsų, kaip iš tiesų tokios tranzito zonos turėtų atrodyti ir, bu, ir kaip jas organizuoti. Dar vienas dalykas, jūs minėjote, kad Turkija priėmė didžiausią pasaulyje skaičių pabėgėlių, bet manau, kad teiginys nėra teisingas. Palyginti su gyventojų skaičiumi, aš manau, kad Libanas priėmė kur kas daugiau pabėgėlių, bet to yra dar ir kai kurios uh, Afrikos valstybės, kuriuose pabėgėl, apsigyvenusių pabėgėlių skaičius tikrai yra didesnis nei Turkijoje. Ir galiausiai, saugumas rūpi visiems mūsų piliečiams, bet kai kalbame apie e, elektroninės erdvės nusikaltimus, tai visada girdime, kad labai svarbu kovoti su tokiais nusikaltimais dėl to, kad yra seksualiai išnaudojami vaikai mes niekada negalime susitaikyti su to, bet nepamirškite, kad elektroninės erdvės nusikaltimai be kita ko ir žudo. Todėl atsiprašau, ponė pirmininkė, bet aš manau, gal reikėtų rimčiau, at, rimtesnius tyrimus atlikti ir imtis prevencinio darbo, už, užuot visą laiką kalbant apie mūsų piliečių privatumo apsaugą pirmininkas. Norėčiau priminti, kad kiekvieną kartą, kai suteikiamas žodis, bent jau 20 kolegų laukia eilėje. Taigi, prašau kalbėti organizuotai, nes mūsų diskusijai skirta tik pusantros valandos ir klausimus formuluoti trumpai ir užduoti pačius aktualiausius klausimus, nes tik taip mes galėsime konstruktyviai sutvarkyti šią diskusiją. Pone Intvel, ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirma, dėl saugumo strategijos. Noriu pasakyti keletą žodžių apie turinį ir skleidžiamą informaciją. Per pastaruosius metus uh, Buvo daug padrikos informacijos pateikiama komisija, teikė vieną po kito įvairiausius pasiūlymus, bet neakcentavo e, daugelio dalykų. Todėl noriu pasakyti, kad Europos parlamentas nepritra, nepritars tokiam metodui. Tuo labiau, kad uh, minčių įgyvendinimas yra apgailėtinas, praktiškai neegzistuoja. Uh, ir parlamentas tik tai gauna ilgą teisės aktų sąrašą, kurį prastuminėja komisija, o paskiau te, dėl tų dokumentų yra priimamas nepalankus dėl jų, jų atžvilgių teisingumo teismo sprendimas. Dabar tarp valstybiniai reikalai. Jeigu jūs pasižiūrėsite, ka, nuo ko labiausiai kenčia mūsų žemynas, tai yra smurtas būtyje. Nuo 2 iki 3 tūkstančių moterų kasmet žūva, e, netenka gyvybės dėl būtinio smurto, bet niekada nemačiau, kad kas organizuotų protesto maršus ar dar ką nors. Todėl noriu paklausti, o ką jūs padary, ketinate daryti? kad tokio smurto nebūtų dabar dėl migracijos ir prieglopšio paketo. Puiku, kad jūs lankote sostinėse, bet parlamentas yra vienas iš, um, teisė, viena iš teisėkuros institucijų ir mes dabar užėmėme tam tikrą poziciją su tarybo. O dabar jūs sakote, kad iš tiesų mes nežinome, ko kas nori. Ir jūs vykstate į sostinės Bet kodėl jūs neatvykstate pas mus į Teisėkuros instituciją? Nes tą darbą, kurį mes atlikome, remiant milijonams europiečių, tiesiog jūs nustumėte į šoną. Ir galiausiai, dabar jūs užimate komisaro pareigas ir uh, jūsų sritis yra europinės gyvensenos propagavimas. Matau, kad jūs esate patenkinti jums priskirta kompetencijos rytimi. Todėl noriu paklausti, o kaip jūs apsaugosite mus nuo vidaus grėsmių, kurios kyla Europos gyvensenai? Ir tai beje numato ir Lisabono sutarties straipsnis pirmininkas. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu Tinekis Trik. Na, norėčiau pasveikinti ponas Kinos. Mes patvirtinome jūs eiti šias pareigas ir norėčiau akcentuoti, kad ponė Inetveld labai teisingai pasakė, kad pirmiausia reikėtų gal laikytis tarp institucinio susitarimo ir atlikti poveikio vertinimą, kai tam nustatant, kokį iš tiesų poveikį daro priimti teisės aktai ir a, kaip mes galime pasinaudoti teisės aktais propaguojant europinę gyvenseną. Tikiuosi, kad jūs šio darbo imsitės. Dabar noriu paklausti dėl prieglupšio. Aišku, pono Skinos prioritetas yra pasiekti valstybių narių susitarimo dėl prieglupšio sistemos. Tačiau aš nustebau, kad Pirmasis apsilankimas buvo Graikija, tačiau po to jūs vykote į Turkiją, užuot vykę į valstybių narių sostinės. Aišku, mūs, mūsų um, Turkija tikrai priima daug pabėgėlių, mes nuo jos priklausome, bet vieną gražią dieną vis tiek reikės tos žmonas gražinti. Ir uh, Erdoganas grasina kad pusantro milijono pabėgėliai bus gražinti ne į Siriją, į taip vadinamas buferinės zonas. Dabar jis nutilo, galbūt jis ruošiasi e, e, gražinti tuos e, pabėgėlius sirus ir vyksta parengiamasis darbas. Jau noriu žinoti, kam kokiems e, Erdogano teiginiams jūs pritarėte, ar tikrai pabėgėliai iš Sirijos gali būti gražinti į savo šalį, ar negali būti ir kokie bus pasiekmes ES ir Turkijos susitarimų, jeigu iš tiesų Turkija pradės e, išsiųsti Sirijos pabėgėlius į tas vadinamas buferinės zonas. Ir kaip tada bus su e, partnerystės susitarimais su trečiosiomis šalimis. Pone Tardino. Dėkoju. Komisijos nario pavaduotojai, tu neseniai lankėtės Turkijoje kartu su komisijos nariu Johansson ir pabrėžėte, kad to vizito metu jūs parodėte, kad ES mano, kad Turkija yra strateginis partneris, su kuriuo reikia bendradarbiauti, kadangi ir Turkija ruošiasi būti kandidatė. Mes manome, kad tai buvo eilinė, eilinis atvejis, kuomet Europa E, nuvyko į Turkiją ir žadėjo pinigus, e, jeigu bus sudaryti sustarimai dėl migrantų. Turkija e, yra ganėtinai gudri ir derasi dėl sienų jūs ko gero ir toliau tieksite lėšas. Nuo 2002 mm, metų buvo jau sumokėti 58 milijardai eurų. Dar tai yra tikrai europinės gyvensinos propagavimas. Europa. Um, ir toliau diskutuoja apie Dublino reglamento pokyčius, apie ką diskutuosite kitą pavasarį ir pasiūlysite kažkokį sprendimą, kadangi iki šiol jokių pasiūlymų nebuvo pateikta. Jūs paliekate E, likimo valiai e, tuos regionus, kuriems e, daro didžiausią poveikį migraciją. Na ir dėl finansavimo. Norėčiau pasakyti, kad mes kreipėmės į komisiją ir prašome pateikti informaciją apie tai, kaip yra leidžiamos ES lėšos nevyriausybinėms organizacijoms, ypač viduržėmio jūros regione. Mums nebuvo suteiktas atsakymas, jūs galite atsakyti. Grazie, prezidente. Komis... E, dėkoju, pirmininkė. Po komisijos narys Kinas aš norėčiau palinkėti Jums geros kloties darbe. Jūs ko gero esate e, toks komisijos narys, į kurį dedu daugiausiai vilčių dėl e, darbo pabudžio turinio, ne dėl formos. Uh, tiesiog užteko pakeisti vieną žodį jūsų paketo pavadinime ir nurimo tie, kurie teigia, kad Europinės gyvensenos apsauga e, buvo per daug agresyvus pavadinimas, net karinis fašistinis pavadinimas lyg kad, taip lyg kad mūsų kultūros gyvensenos vertybės ir paveldo gynimas būtų agresija kieno nors atžvilgiu. Man tai atrodo um, um, beprotybė. Dabar žodis apsauga buvo pakeistas žodžiu propagavimu. Norėčiau sužinoti, kokiu veiksmu jums ties. Aš tikiuosi, kad veiksmai vis dėlto pasikeis. Atsimenu, kad uh, anksčiau, e, kad e, kai kurios frakcijos e, teigia, kad jūs rems tik jeigu pasikeis tas pavadinimas ir jūsų veiksmai. Aš nežinau, kaip jūs tink, tinkamai turėsite bendradarbiausite su komisijos nariu Johansson migracijos rytyje. Jūs ko gero pritarsite man legali ir saugi migracija kenčia nuo neteisėtos migracijos. Bet ar jūs tikrai kovosite su neteisėta migracija? Turiu menyje ekonominius migrantus, nes tai yra jautri tema. Na ir dėl Turkijos, na, aš nenorėčiau kartoti skaudžių žodžių. Man rodos, lankimasis Turkijoje parodė, kad iš tiesų mes mm, susidurėme su nepatikimu partneriu, kuris yra agresyvus. Ja. Yes. Dabar guoja frakcijos vardu Kornelija Ernst. Kalbėsiu gimtąją kalbą. Pirmiausia, aš iš jūsų norėčiau sužinoti, ponės Kinas, e, Kaip Jūs ketinate e, su ponė Johansen koordinuoti prieglopšio ir migracijos paktą? E, ką tai reiškia? Ką Jūs čia norite koordinuoti? Ar turite omeny, kad e, turite apklausti valstybės narės, pavyzdžiui, Vengrijos, kiek jie prieėmė prieglopšio prašytojų prašymų ir kiek, ką jūs darysite su mumis. Man labai svarbu tai žinoti. E, mes e, per, pastara, per pastarąją e, kandenciją pateikėme tikrai ginčytiną pasiūlymą dėl migracijos. Ir ką ką mes, kas bus su juo padaryta. Dublino pasiūlymą, e, su, su Dublino pasiūlymu. Ar e, jūs e, siūlot, siūlydamas koordinuoti Mm, kalbėsite ir apie um, gražinimo e, susitarimą, ar tai bus neaktualu, ar uh, taip pat papėgėlių paktą kalbėsite. Toliau antra, kai kalbame apie valstybinį nusikalstamumą, kurį reikia patikrinti ir įvertinti, ar jūs taip pat vertinate uh, uh, nusikalstamumą prieš pabėgėlius ir prie išorės sienų Bosnijoje, prie Kroatijos sienų, Ir e, taip pat žinome, kad e, iš e, iš, iš pabėgėlių yra atimami pinigai, netgi kartais švarkai, drabužiai, ar jie vaikomi per uh, upes. Uh, Taip pat e, kalbame apie e, finansinę pagalbą Turkijai, e, kur ji bus nukreipta, ar jūs turite apžvalgą, ar žinote, kur konkrečiai yra, patenka šitie pinigai. Ir taip pat kalbant apie perkelimą. Tačiau apie perkelimą kalbėdami turime žinoti, kaip tai atrodys ir kaip jūs tai įsivaizduojate. Ačiū. Kągi, aš dabar siūlau iš karto dėl laiko stokos pereiti prie narių klausimų, tačiau visų prašau kalbėti nelgiau negu vieną minutę, nes nori pasisakyti per, apie 20 daugiau tiksliau kolegų ir uh, tam, kad uh, komisijos pirmininko pavaduotojas Šinas galėtų tinkamai atsakyti, jis turi turėti laiko ponia Vozenberg Frondai. Ačiū. Pirmininkė, pirmą kartą turim galimybę pasikeisti nuomonėmis ir noriu pasakyti, kad jums teko plati kompetencijos rytis, jūs už daugelį dalykų atsakote. Ta ir nemažai kritikos pasipylė jūsų adresu dėl apsilankimo Turkijoje. Ar iš tiesų tai buvo būtina? Tikriausiai taip. Mes gal net ir sakytume, kad taip turi būti. Jūs sakote, kad reikia su Turkija veiksmingai bendradarbiauti. Taip, tai reiškia, kad su jais reikia kalbėtis. Bet Kaip Jūs vertinate patį susitarimą, kurį šiuo metu galioja su Turkija? Tuo labiau, kad ir pati pirmininkė sakė, kad Erdogano provokacijos rodo, jog nesilaikoma susitarimo. Ačiū, pirmininkė Moreno Sančias. Aš kalbėsiu trumpai, ačiū komisarė, kad atvykote ir išdėstėte savo mintis. Ką komisija gali padaryti, kad pasikeistų valstybėse narėse migracijos kaip po tokios suvokimas. Suvokimas, kad jinai nebūtinai kelia vien grėsmę, nes dabar komisija visą dėmesį sutelkia neigiamas pusės susijusias su migracija, gražinimą ir taip toliau. O kaipgi su teigiamais aspektais? Nes migracija yra ir teigiamas reiškinys, o migrantus labai svarbu integruoti. Ir ar vietos valdžios institucijos, pavyzdžiui, negalėtų pasinaudoti tam tikromis Europinio fondo lėšomis. Ir be to dar yra nepilnamečių klausimas, kurį reikia spręsti. Kitas kalbėtojas, ponas Tudoračia. Ačiū. Du klausimai. Pakte bandysite suderinti du labai uh, sudėtingus uh, teisės aktus. Vienas tai yra vidaus saugumas ir solidarumas. Ir kitas dalykas tai uh, darbas su kilmės šalimis, kaip jūs ketinate jas įtikinti, kad priimtų neteisėtus migrantus. Be to, trečiosios šalis tikisi, kad mes e, priimsime tuos migrantus. O kaip jūs įtikinsite valstybės nares veikti kitaip? Simboliškai taip mes esame patvirtinę nemažai teisės aktų, Tačiau tos kvotos, po kuriomis pasirašė valstybės narės ir skaičiai primamų migrantų nėra pakankami. Taigi, ką jūs ketinate toliau daryti, kad kad visos valstybės narės darytų daugiau. Pone Kanko. Komisarė, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir kalbate labai aktualiais klausimais, nes jūs kalbėjote apie tai, jog vyko konstruktyvus pokalbis su Ankara, nebejotumai ir sakote, kad turkai priėmė daugiausiai pabėgėlių visame pasaulyje, tačiau jungtinių tautų 2018 metų duomenis tikrai rodo, kad Turkija e, priėmė daugiausia pasaulyje pabėgėlių, todėl paprieštarausiu savo kolegijai. Dabar nebejotinai po šito apsilankimo Turkijoje jūs ir toliau ketinate tęsti dialogą su Turkija kaip su strateginė partnerė ir kaiminė. Tačiau kai kurie labai kritikuoja. Antra vertus, ar jūs manote, kad visa tai realistiniai tie jūsų planai? atsižvelgianti prieš porą savaičių pasipilusius bauginimus ir grasinimus. Ir nemanau, kad partneriai taip turi elgtis. Ir sudarant naująjį migracijos ir prieglopšio paktą, kaip jūs atsižvelgsite į tokius veiksmus. Ir galiausiai, ar jūs manote, kad tokia šalis kaip Turkija kada nors taps ES e, dalimi? ir padės apsaugoti europinę gyvensiną bei europinės vertybės. Nepamirškite, Europo be kita ko reiškia solidarumą ir pasitikėjimą. Todėl kaip jūs įsivaizduojate Turkijos ateitį? Pirmininkas, jeigu jūs visi kalbėsite tiek ilgai, tai mes tikrai turėsime problemą. Pone Resleri, pone Cinos, jūs tikrai teko labai plati kompetencijos rytis Aš kalbėsiu tik apie migraciją. Nors migracija tai taip pat labai platus klausimų ratas nes reikia galvoti apie įvairius teisinės priemonas, apie tvarų migracijos srauto valdymą, apie valstybių narių elgesį. Ir kai kalbame apie migraciją, akivaizdu, kad reikia daug daugiau dirbti kovojant su neteisėta migracija ir taip pat priekyba neteisėtų žmonių gamenimu. Taip Turkija susidurė su didžiulėmis migracijos ryties problemomis. Todėl būtų įdomu išgirsti, kaip komisija įsivaizduoja uh, valstybių trečiųjų šalių rėmimą ateityje ir ar jūs ketinate pripažinti nelygiavertiškumą įvairių migracinių maršrutų? Gijon, Gijom, jūs mums siūlote naują paktą, todėl kad ankstesni paketai duomenų rinkiniai nebuvo sėkmingi. Ir e, diskusijos nesitėsi, nepraėjo trišalio dialogo, todėl kad valstybės narės blokavo tą dialogą ir kai kurios valstybės tikrai nenori migrantų. Uh, Ar jūs tikrai, jeigu jūs tikrai norite atsiimti Dublino pasiūlymą, procedūros pasiūlymą, kuo jūs pakeisite tuos tekstus? Tai reikš kaip ir, kad Europos parlamento pozicija net tokia svarbi kaip valstybių narių. Ir kaip jūs, ką jūs siūlysite, kaip reikėtų paskirsti migrantus prie sienų valstybėse narėse Jeigu migrantai liks tam tikrose stovyklose, tose stovyklose nebus taikomos prieglupščių, taikomos e, taisyklės. Ir iš tiesų, ar tikrai įmanoma steigti tokius centrus, ar jie bus teisėti. Pone Keller, e, dėkoju, norėčiau visų pirma pas, pasisveikinti su komisijos nariu. Visų pirma, Europos tekstas skirtas prieglapšio teisiai iš tikrųjų e, yra labai daug apimantis. Jūsų komisija jau yra daug įsitraukusi į šį darbą, reikia atnaujinti jį jūs e, stengsitės bendradarbiauti su valstybėmis, su kilmės šalimis. Gal galėtumėte pristatyti šį klausimą ir kaip jūs bendradarbiausite su e, ponu Barel. Ponas Brair iš Žaliųjų frakcijos. E, Dėkuoju. Aš išklausiau to, ką sakėte apie e, saugumo strategiją. Bijau, kad e, tai netaptų priežiūros stebėjimo strategija, o ne priežiūros na, strategija. Tai sakau, remdamasis praeitimi. Ir e, nėra jokio įrodymo, kad e, kai bus taikomas stebėjimas, e, saugumas didės. Taigi atsargiai pažiūrėkite šį pasiūlymą. E, dabar yra diskutuojama apie tai, kad reikėtų įrašyti apie duomenų įrašymą mūsų komunikacijos duomenų įrašymą. E, ką Jūs manote apie tokių duomenų saugojimą? Na ir dėl Turkijos, dėl lankymosi Turkijoje, e, kokios yra naujienos e, duomenų mainų su Turkija srityje. Dėkuoju, ponė Deilį. Deja, šiek tiek nusivyliau tuo, kad pateikėte per mažai detalių Ir jūs teigiate, kad Turkija tikrai daug padarė migrantų srityje, mane tai tikrai nuvylė, turint omenyje situaciją su Sirija. Jūs sakėte, kad stiprinsite Europolą. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs diskutavote duomenų apsaugos mainų su Turkija nes šiam parlamentui tikrai daug problemų kyla šioje srityje, taip pat kyla problemų su terorizmo, nusikaltimo apibrieštimis. Mes negavome jokios išsamios informacijos šioje srityje. Na ir dėl netei, netei, net, neteisingos informacijos internete. Ši informacija tikrai kelia daug uh, E, iššūkių, kaip galime apsaugoti žmonės nuo cenzorystės, nuo mm, cenzūros e, ir nuo stebėjimo. E, ponas Cikats, dėkuoju dar vieną klausimą dėl nusikalstamumo internete. Pagal Interpolo pranešimą mes matome, kad e, vaikų pornografija, e, vaikų e, pornografijos platinimas internetu smarkiai padidėjo ir taip yra patogiau ir net įmanoma. Ir Interpolas čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Aš norėčiau paklausti, ar jūs ketinate toliau optimizuoti šitą darbą ir atitinkamai palaikyti Interpolą. Ačiū. Un minuto. Muchas gracias, señor presidente, y, y muchas. Dėkoju, e, pirmininkė, dėkoju vicepirmininkui už jo pasisakymą. Dėl migrantų poreikio darbo rinkoje, kaip kad minėjo kolegė Morena, norėčiau paklausti, uh, kokių priemonių imsitės migracijos pakto pažangos rytyje. Reikia daryti, dėti pastangas ka, tam, kad būtų pasiekta sėkmės. Bet neturi būti nutostama nuo Europos parlamento pasiūlymo. Norėčiau, kad paaiškintumėte E, kaip, kokių diskusijų, kokių diskusijos buvo su valstybės narėmis. Ponas Merkarts, um, dėkuoju, aš norėčiau pasakyti, kad paskutinę savaitę e, antra, e, ketvirtadienį buvo e, paplatintas video e, filmas, e, kuriame parodyta, kad e, Erdoganas gavo pakišas. Ir um, norėčiau uh, paklausti jūsų, ar jūs uh, ką nors dėl to pasakysite, dėl teisinės valstybės pavyzdžiui. Ir ne, uh, ar žinote, kokia situacija Graikijos salose nelabai gera. Taip pat galėčiau pagėdinti jūs, kai pasižiūrime į tai, į ten mes matome žmonės, kurie man duoda vilties. Um, ir, um, tie žmonės buvo suimti ir e, e, pasisakė e, žmogus, žmogus buvo suimtas, dabar po to paleistas ir dabar jisai vėl yra e, išleistas, tačiau laikomas e, pavojų, pavojingu visuomeniai. Galbūt turėtume jam padėti, jeigu mes norime paskatinti e, europietišką gyvenimą. Thanks, Chair, and thanks, uh, Mr. Skinas, for joining. Marina Arca, dėkoju. Jūs minėjote kai kurias valstybės narės ir Ispaniją dėl duomenų e, internete naudojimo. Norėčiau sužinoti, kokių žingsnių bus imtasi E, duomenų apsaugos reglamento srityje, kokių kitų veiksmų reikėtų, kaip jūs stiprinsite saugumą ir e, ar nepaseno draudimas stebėti visus. Ir ar yra tikrai savo e, gerbiamas e, reikalavimas e, nepažeisti taisyklių šios rytie. Bėmers, dėkoju. Komisijos nario pavaduotojau, jūs minėjote tai, kad bus skiriama daug dėmesio organizuotam nusikalstamumui ir saugumo strategijai. Jūs bendradarbiaujate su Irva Janson, mano kolegė iš Švedijos, ir jūsų diskusijos tikrai svarbios, bet manau, kad Manau, kad turėtumėte bendrauti ir su paprastais asmenimis. Pavyzdžiui, Va, mano vaiko darželėje viena motina pasakojo, kaip nesusidūrė su nu, apiplėšimu ir taip toliau. Ką aš galėčiau ją atsakyti, kai kitą kartą manęs paklaus, ką ES daro tam, kad spręstų jos problemas. Du klausimai. Visų pirma, dėl migracijos. Jūs minėjote kovą su kontrabandininkais. Kaip manote, kad Europa galėtų prisidėti prie šios kovos? Pavyzdžiui, misija Sofija e, viduržėmio centrinėje dalyje. Ar ji bus sustiprinta, ar kaip tik žlugs? Antras klausimas dėl saugumo. Jūs minėjote energiją, transportą ar saugumą, e, kurie turi būti susijęti su saugumu, bet jūs neminėjote tarptautinės korupcijos ir kovos su ją, nes ji daro įtaką piliečių saugumui. E, ir, ir, ir remiantis šią sritimį galime rinkti duomenis. Ką Jūs manote, kad komisija turėtų daryti tam, kad būtų skatinama kova su tarptautinė korupcija? Dėkoju, ponas Pegid. Thank you very much, Mrs. Skinners. There is no... Magid, dėkoju, pon, ponas Skinners. Nėra valstybės, kuriuose, Europos Sąjungoje, kuriuose neauga ko, e, nusistatymas prieš musulmonus. Ar jūs kovosite su. E, jeigu jūs kovosite su antisemitizmu, turėtumėte kovoti ir su islamofobija. Turi būti paruošta politika, kuri galės būti planuota kovojant su nusistatymu, kad visi migrantai kelia teroristinę grėsmę. Ar jūs turėsite drąsos kovoti su nepykanta mus, musulmonų atžvilgiu? Aš tikiuosi, kad europinė gyvensina nepamirš nieko. Bušade, un minuto, por favor. Ponas Bušade. Dėkoju, kalbėsiu ispaniškai. Dėkoju, ponio komisijos nariai. Norėčiau palinkėti geriausios kloties. Kolega kalbėjo apie islamofobiją. Norėčiau iškelti kitą problemą, kuri yra Europoje. Europoje krikščionių religinė laisvė nuolatos yra susidurėma su išpoliais prieš krikščionių, krikščionis ir Europoje. Antras klausimas. Nevyriausybė organizacija Open Arms, kuri padeda migrantams važiuoti, atvažiuoti Europą iš Libijos, informavo, kad e, informavo apie savo veiksmus. Ar komisija imtis kažkokių veiksmų E, tam, kad reglamentuotų nevyriausybinė, tokias nevyriausybinės organizacijas. Taip pat, ar bus imtasi kokiu nors priemonių gimstavumui skatinti Europoje? Aš lankiausi Graikijoje, Graikijos mm, punktuose, migrantų punktuose, bet tikrai situacija ten yra liūdna, labai daug žmonių miega palapinėse trūksta sveikatos apsaugos priemonių. Ar jūs susijęsite Europos Sąjungas? E, ar jūs sutelksite valstybės, valstybės narės ir bus imtasi kokiu nors veiksmu, kad būtų e, išgelbėti šie migrantai ir 1200 vaikų? Ar jūs norėtumėte kovoti už tos žmonės ir juos gelbėti? Now... Dėkuoju. Panas Bartolio, paskutinis, man rodos, parašantis žodžio narys. Dėkuoju. Aš norėčiau sužinoti, ar komisija kažkada pagalvojo apie tai, kad demokrat, demografinė situacija tikrai liūdi, liūdna Europoje ir ji vis blogėja. Blogės 2050 metų tikrai ignoruojama yra ši problema. Kai yra kalbama apie teisėtus migracijos kanalus, yra kalbama tik apie kvalifikuotą darbo jėgą, bet jūs, komisijos narė, esate tikrai tikras, kad Europai nereikėtų ir kito, kitokių darbuotojų. Ir e, kadangi buvo paminėtos ir paminėti ir non-paper, e, ar nemanote, kad e, dokumentai, kurie dabar rengiami, yra labiausiai skiriami išsiuntimui namo? Aš manau, kad Graikijoje daugiausiai dėmesio skiriama būtent šiai priemoniai, kovojant su migracija. Dėkoju, rodos pasisakė visi, kurie norėjo tai padaryti. Uždavė klausimus ponui Skinas. Jūs, manau, tikrai spėsite. Turime dar pusvalandį laiko. Prieš pereidami prie kitų svarbių diskusijų su, su komisijos nariu Reinders, su ministru, ministrė Tipilainen. E, taip pat turime skirti dėmesio Graikijai, Maltai, e, Vengrijai ir Lenkijai. Taigi norėčiau paprašyti sureaguoti visus, kla... parašyti sureaguoti visus klausimus. Aš žinau, kad tai nebus lengva, nes. Bet vis dėlto blogiausia, ką galime daryti, yra tiesiog visiškai ignoruoti, nereaguoti į klausimus. Taigi padarykite, ką galite, tam, kad sureaguotumėte E, į klausimus ir pakomentuotumėte argumentus. Padarykime tai per pusvalandį, kuris mums likęs šiam klausimui. Prašau. Thank you all. Thank you, Chair. Thank you all for your uh, questions. I... Visiems dėkoju už klausimus. Kažkada anksčiau aš visada labai atidžiai stebėjau, stebėjau Libę veiklą kaip informuotas stebėtojas. Tai dariau dėl priežasties, nes daugelis dalykų, kurie čia buvo aptariami, tapdavo klausimais, kurie būdavo nagrinėjami politikos skyriuose, kur man teko garbė dirbti. Ir aš džiaugiuosi diskusijų mm, įvairovę ir aš labai noriu toliau dirbti su jumis, nagrinėjant šios plačius klausimus, kuriuos ką tik paminėjote. Taigi pradėsiu nuo europietiško gyvenimo ir nuo daugelio klausimų, kurie vienai par kitaip toliau mm, sukasi aplink šitą klausimą. Ir e, žinome, tai yra naujas e, portfelis, jis iki tol nėra, nebuvo egzistavęs. Kitaip nei kad daugelis mm, žmonių e, mm, nori e, tą naują europietišką e, gyvenimą parodyti kaip kažkokią buldozerinę savoką. Aš niekada nesupratau šitos savokos būtent taip. Man europietiškas gyvenimas visada buvo kažkoks stebuklas. Stebuklas, kuris parodo tai, ką, e, už ką šiandieną eina Europa, e, kokie mes esame, kaip mes gyvename, kaip mes norime gyventi. Dabar mes sudarome mažiau nei 5 e, procentus pasaulio e, gyventojų ir išleidžiame 50 procentų socialinių išlaidų visame pasaulyje. Tai yra europietiškas e, gyvenimas. Taigi, arba mes toliau liekame stabilus ir su tuo viskas tvarkoj, ar mes galime užduoti savo labai rimtus klausimus, kaip mes tokius pasiekimus e, išlaikysime, kaip mes toliau perduosime šitą sėkmę, kurią patyrė Europa šiandieną savo vaikams ir anūkams. Man e, kalba visada ėjo apie įtrauklumą ir klausimas dėl e, apsaugojimo ar e, skatinimo. Tai e, tam tikrą prasme turi e, prasme. Mes gyvename Europos parlam, demokratijoje ir šis parlamentas būtent to ir prašė pirmininkės, kad ji į tai atsižvelgtų. Ir apsaugos klausimas yra tarytų migracija. Tai, tai yra Tai yra tai, ką mes turime padaryti teigiamesnio ir labiau įtrauk, įtrauk, įtraukiančio. Aš rašiau nemažai e, knygų. E, aš, aš skaičiau nemažai knygų, bet e, dažniausiai aš skaitydavau tikrai ne dėl to, kas parašyta pavadinime, o dėl to, koks yra autorius ir koks tos knygos yra turinys. Ir aš tikiuosi, kad daugelis čia esančių žmonių lygiai tą patį darys, pagal turinį spręs. Mano santykiai su komisarais, ypač komisaru Johansen, yra e, labai artimi ir aš norėčiau e, pakartoti tai, ką aš e, jau sakiau per klausimus. Tai yra ypatingas rinkinys užduočių ir aš e, turiu optimizuoti e, komisarų e, darbą. Aš tikrai neketinu pakeisti komisarų, tai nėra mano ketinimas, tačiau aš turiu visus įpareigojimus, taip pat ir šio parlamento įgaliojimą pasiekti tai, ką mes pažadėjome. Ir E, tai yra ir Europos įgūdžių darbo atvarkė, ir kiti e, e, mūsų įsipareigojimai. Na ir aš tai darysiu kartu su kitais komisarais, o ne vietoje jų. Dabar grįžtant prie kitų klausimų, pirmiausia, norėčiau pradėti nuo saugumo. Aš beros labai aiškiai pasakiau, kad mūsų saugumo strategija bus ta, kuri spręs viską, e, taip pat ir technologinę pažangą. Ir žinome, kad e, būtų negerai e, daryti E, e, ne, būtų negerai e, vienam vaistui skirti prioritetą prieš kitą. Ir mes negalime taip pat užsiimti internetinių internetinių grėsmių šalinimu ar interneto grėsmių šalinimu, neatsižvelgdami į mūsų oro uostus ar brandolinės rytį. Viskas turi būti kartu. Ir atsakymas į tarp valstybinį saugumo tarp valstybinę saugumo grėsmę yra tai, kad mes turime tai padaryti kartu, stipriau ir būtent taip mes galėsime pagrysti e, sukurtą pridėtinę vertę. Aš labai gerbiu tuos klausimus, kurie, e, kuriuos minėjo Sofija Intveld, kai buvo kalbama apie e, smurtą namuose būtinį smurtą. Ir taip pat su komisaru Reinders aš kalbėsiu apie naująją lyčių strategiją. Naturalu, kad šitas klausimas turi būti sprendžiama šiame konkrečiame kontekste. Ta pati turėčiau pasakyti ir apie smurtą prieš aukas, pabėgėlius ir kitus asmenis, e, tačiau turime nepamiršti, kad mes e, negalime kalbėti arba apie skaitmenę, arba e, fizinę erdvę. Tai turi būti ir tai, ir tai, ir tai turi būti susijęta, susijęta su vienu strateginiu dokumentu ir manau, kad to tikrai galime tikėtis trečiame kitų metų ketvirtyje. Dabar kalbant apie saugumą, Aš nesibaiminu dėl to, kad e, saugumas e, saugumui reikia sėkimo. Aš e, suprantu, kad yra baimių dėl to, tačiau mes neturėtume panaudoti tų pagrindinių teisių saugumo pasiūlymo sąskaita. Tai yra papildomas priedas, tai yra pagrindinis dalykas, kuris, kuriuo paremtas yra saugumas. Dabar norėčiau grįžti prie Turkijos klausimo, kuri domina daugelis, e, kuris do, domina daugelį jūsų iš įvairių e, perspektyvų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Mes nenusprendėme tiesiog e, susipakavę lagaminą ir nenusprendėme, kad va, spontaniškai keliaujame į Turkiją dėl to, kad buvome, pavyzdžiui, Ateinuose. Taip nebuvo. Mes labai daug diskutavome apie tai su vidaus reikalų ministrais per pietus. Ir mes E, surinkome įvairių ministrų e, nuomonės dėl tokio vizito naudingumo ir mes e, turėjome tikrai didelį sutarimą dėl to, kad toks vizitas bus naudingas Europai. Nepaisant to, mes darėme tai turėdami užtikrinimą, kad mūsų Turkijos e, kolegos labai supras mūsų vizitą. Ir mums labai svarbu E, buvo e, paaiškinti kontekstą, e, kuriame vyks vizitas. Mes ten važiavome ne tam, kad išsiaiškintume konkrečius bendrus ES ir Turkijos santykius, kurie tikrai dabar silpni. Ir mes ne dėl geopolitikos važiavome, dėl Sirijos. Mes važiavome tam, kad išsakytume tris labai paprastas mintis. Pakartosiu. Pirmiausia, mes sakėme, sveiki, mes esame nauja komanda. Ir tai galbūt yra svarbiau nei skamba, nes įsitraukimo ligmuo su išeinančia komanda ne visada buvo e, stabilus. Jie Į mus žiūri kaip naujus pokalbio dalyvius migracijos klausimais. Taip pat atsakysiu poniai Sibelt, taip, tai yra šalis, kurioje yra tikrai daugiausia žemėje yra pabėgėlių, galbūt ne vienam gyventojui, tačiau e, šalyje pagal e, Junktinių tautų e, pabėgėlių reikalų komisaro duomenis. Ir be to, jie taip padėjo pastangas, taip, su mūsų pastangomis, tačiau jie ten suteikia galimybę apsistoti keturiems milijonams į nevilti papuolusių žmonių. Ir mes toliau norime dirbti migracijos klausimais, nes istorija, geografija yra tokia. Ir taip teisingai pasakėte, kad į Graikijos salas niekas netvyko. Ir kai mes išvažiavome, ten buvo septyni laivai, tačiau e, tai nėra priežastis, kodėl mes neturime dirbti šiame konkrečiame migracijos valdymo kontekste. Tai nebuvo diskusija apie geopolitikas, e, geopolitika nebuvo diskusija apie duomenis ar ne, apie didelius klausimus plėtros, e, apie plėtrą. Tai yra įsipareigojimas migracijos klausimais, jis buvo labai e, svarbus ir turiu pasakyti, kad e, jis paliko perspektyvą atvirą. Ir turiu pasakyti, kad <clears throat> dėl paramos Turkijai. Turkijos įsivaizdavimo pinigai turi būti pervedami tiesiogiai į išdą, bet tai ne mūsų norimas metodas. Mes pageidaujame, kad tai būtų, nu, pinigai būtų nukreipiami vietos bendruomeniai tiesiai, NVO ir kad mes užuot pervedę pinigus sveikatos apsaugai apmokėtume pateiktas sąskaitas už faktinės suteiktas paslaugas. Bet bet kuriuo atveju mes turime kalbėtis su Turkija ir toliau Taip, 6 milijardai eurų Turkijai pervesta, bet būtų dabar neteis, klaidinga nebedirbti su Turkija toliau. Dabar dėl pakto. Pirmasis argumentas, kurį aš jau girdžiu ne pirmą kartą ir mes per klausimus apie tai nemažai kalbėjome, remiasi darbu, kurį atliko parlamentas. Mes gerai suprantame, kad jeigu pavyko anksčiau pasiekti tam tikros pažangos šioje srityje, tai būtent dėl kitos Europos parlamento pozicijos. Ir uh, mes uh, kalbame su jumis, su teisėkuros institucija, ne per žiniasklaidą ar per kažką kitą. Mes tikrai e, kalbame su jumis, nes be jūsų sėkmingo e, darbo tikrai nebūtumėm pasiekę pažangos. Kita vertus, mes dabargi nepradedam nuo nulio. Mes visą tai, kas pasiekta, išsaugusime. Tačiau dabartinis išeities taškas turi būti taip pat labai aiškus. Yra du pagrindiniai dokumentai, dėl kurių nebuvo susitarta. Ir Aš pripažįstu, jūsų kalties čia nėra. Bet apskritai ES nesugebėjo reformuoti Dublino sistemos ir procedūrų. Todėl naują bandymą mes pradėsime būtent atsispirdami nuo Dublino reformos. Ir mes ketiname parengti tokį, tokius dokumentus, kurie bus priimtini visiems. Jeigu mes norime susitarti dėl šitų klausimų, tai turime surasti bendrus vardiklius, kad valstybės narės pritartų, o ne bandytų blokuoti. Yra daug minčių, kurias jau mums siunčia raštu dėstydami Ir mes džiaugiamės, kai gauname tokius pasiūlymus raštu, nes tai yra puikia žalivinė medžiaga mūsų tolesniam darbui. Taip, labai daug įvairiausių dokumentų keliauja pirmyn atgal, gauname dokumentų iš trečiųjų šalių, tačiau visi tie dokumentai anaip tol nėra jau kažkoks galutinis a, mūsų rengiamų dokumentų variantas. Mes juos parengsime. Mes suprantame, kad procesas turi būti spartus, bet jisai privalo duoti gerą rezultatą. Ir tokias priemonės, kurias būtų galima įgyvendinti praktiškai. Ir mes tikrai nieko nesiūlysime, kol nebaigsime plačių konsultacijų su visomis suinteresuotomis pusėmis. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad Europa negali antrą kartą pralaimėti šioje srityje, nes nebejotinai kiekvienas mūsų pralaimėjimas daro poveikį mūsų vertinimui. Todėl mes privalome išnaudoti visas geros valios apraiškas ir pageidavimą mums padėti. Ir na, pasakysiu dar daugiau. ankstesnė patirtis ir dialogas su valstybių narių vyriausybėmis bei jumis rodė, kad jau formuojasi a, tam tikri teigiami dalykai, pasikeitė politinė atmosfera. Jūs žinote, dabar prasidėjo naujas etapas, naujas ciklas. Ir a, tikrai daug geros valios yra rodoma. Vyko tam tikri politiniai pasikeitimai kai kuriuose valstybėse narėse, kurie uh, suteiks galimybę susitarti. Ir tikėkime, kad kitą pavasarį mes jums pateiksime prasmingus dokumentus. Dabar atsakysiu į konkretesnius klausimus dėl jungtinės karalystės išstojimo. Nebejotina, kad ateitėje ateitie santykiuose su Jungtinė karalystė saugumo klausimai užims pagrindinę vietą. Ir sakyčiau, kad saugumo klausimai bet kuriuo atveju tariantis su Jungtinė karalystė ir pasirašant susitarimą po jos išstojimo bus patys svarbiausi. Kitas dalykas, mes neturime pamiršti, kad Junktinė karalystė taps trečiaja šalimi ir nebus Šengeno zonoje. Todėl neabejotinai santykių gilumas, taip sakant, bus kitoks, bet Junktinė karalystė išliks mūsų strateginę partnerę saugumo srityje, o perinamojų laikotarpiu mes, tikiu, surasime geriausią mūsų ateities santykių modelį. Dėl Kroatijos. Mes gerai žinome apie kaltin, kaltinimus ir labai rimtai vertiname tokius incidentus. Kai kalbame apie prieglopšio prašytojų ir migrantų teisės Kroatijoje ir kaip su jais elgesi ir teismų sistema, ir pasienio pareigūnai, tai yra rimti klausimai ir reikia ne tik juos rimtai svarstyti, bet taip pat labai rimtai spręsti. Mes jau susisiekėme su Kroatijos valdžios atstovais ir komisarė vakar mane informavo, kad su Kroatijos ministru labai rimtai kalbėjosi apie tai, kad bus pradėtas netinkamas tyrimas, tyrimas dėl netinkamo elgesio. Dėl nevyriausybinio organizacijų. Per klausimus sakiau ir pakartosiu, kad nevyriausybinės organizacijos mūsų vertinimu yra galimybė spręsti problemą, bet ne tos problemos kūrimas. NVO turi būti apsaugotos, kaip ir jų vykdoma veikla, bet NVO turi veikti taip, kad mes galėtume žinoti, kokie bus jų veiksmai ir veikti įtikinamai. Yra pasirašytas toksai minimalus susitarimas Maltoje dėl paieškos ir gelbėjimo jūroje, susitarimas apriepia tam tikras valstybės narės, tačiau taryba nepritarė siūloma modeliui ir dabar reikės rengiant tos du pakt, e, dokumentus ieškoti sprendimo. Tačiau kalbant apie NVO, reikalingas ne vienkartinis kažkoks sprendimas, kai susikūrė viena ar kita situacija, bet tai turi būti sisteminis sprendimas, kuris tiks visai Europai. Dabar pereisiu prie Graikijos. Nekartą sakiau, kad Graikijos salose tikrai netokia padėtis, kokią mes norėtume matyti ir uh, Kaip e, graikas ir kaip europietis aš tą galiu drąsiai pasakyti. Kita vertus, turiu pripažinti, kad Graikija viena tapo skydų Europai. Ji viena bando susidoroti su migrantų antplūčio. Ir reikia galvoti, kaip pagerinti naštos pasidalymo sistemą. Nes jeigu nebus vadovaujamasi nuoširdžiai e, solidarumo principų, tai mes nieko nepasieksime. Ir mes turime ne tik tai deklaruoti, bet ir praktiškai taikyti solidarumo e, principą. Ir tai neturi būti kažkoks vienkartinis vėlgi veiksmas, kai kyla tikra krize. Tai turi būti procesas ir viena valstybė, kaip dabar, kad vyksta su Graikija, tikrai niekada negalės suvaldyti viso to antplūčio. Dabar dėl migrantų integracijos. Reikia tikėtis, kad per artimiausius metus migrantų integracija pavyks geriau, nes tikrai mes suprantame, kad tai būtina ir kad tai yra prioritetinis uždavinys. Kitas dalykas Tie naujieji europiečiai reikalauja savo teisių. Europos socialinis fondas, kaip jūs žinote, pagal naująjį pasiūlymą, pagal daugiametę finansinę programą, e, numatys nuolatinį šios ryties finansavimą, ne taip kaip anksčiau, kada buvo priešokiais viskas daroma ir e, todėl bus įmanoma užtikrinti daug geresnę įtraukti. Na, dar turiu keturias minutės. Tai keletas žodžių apie islamofobiją ir antisemitizmą. Tai iš dalies mano kompetencijos ryčiai priklauso. Gal jūs to ir nežinote, nes po to, kai buvo patvirtintas eiti šias pareigas, buvo peržiūrėti mano įgaliojimai ir dalis Elenos dalis uh, funkcijų perkelta. Uh, ir dialogas pagal 17 straipsnį, tai yra a, dialogas su religinėmis organizacijomis perėjo į mano kompetencijos rytį, kaip ir kova su islamofobija bei antisemitizmu. Mano asmeniniu vertinimu. Bet kokia neapykanta ar jos apraiškos yra nesuderinamos su europinė gyvensena. Nes mūsų tapatybės dalį sudaro tai, kad mes sugebėjome sukurti tikrai tolerantiškas bendruomenės, bet kyla antisemitizmo ir islamofobijos banga. Ir mes ketiname naudoti visas turimas priemonės, kad kovotume su tuo reiškiniu. Mes nuolatos bendraujame su tiek islamo bendruomenė, tiek žydų bendruomenė ieškodami sprendimų. Ačiū. Komisarės Kinas ir mes labai vertiname tai, kad jūs išnaudojote geriausių manomų būdų jums skirtą laiką atsakomas. Ir 30 sekundžių dabar poniai Sipal ir paskui 30 sekundžių jums. Bet nedaugiau, neilgiau negu 30 sekundžių jūs galite kalbėti. Aš žinau. Jūs mane painiojate su ponia Sepfel, aš esu, bet tai vyksta nuolatos. Ačiū už tokį išsamų atsakymą. Bet norėčiau sureaguoti į vieną dalyką. Ta, ką jūs sakėte apie smurtą būtyje. 3000 gyvybių kasmet tai yra rimtas reikalas. Ar jūs ketinate šią problemą spręsti tik tai lygybės, lyčių lygybės kontekste? Ne, taip neturi būti. Tai yra saugumo klausimas, nes smurtas yra viešosios tvarkos problema, o ne lyčių lygybės problema. Ir baigiant noriu visiems priminti, kad 20 metų pradžioje mes pradėsime dėrybas dėl sustarimo tarp Europolo ir aštuoniomis trečiosiomis šalimis. Mes laukiame informacijos iš komisijos. Antra, ski, e, sausio pabaigoje mes ketiname komisarą Skinas pasikviesti vėl, kad e, mums būtų pateikta naujausia informacija apie jūsų lankymasi valstybėse narėse. Be to, Libė koordinatoriai priėmė sprendimą nusiųsti laišką komisijai dėl būsimo migracijos ir prieglopšio dokumentų rinkinio. Ir mes tikrai uh, turėsime progų panalizuoti teisinius būdus, kurie, kaip jūs sakote, yra nepaprastai svarbus. Mes labai tikimės, kad komisija tikrai išspręs teisėtų priemonių taikymo problemą, rengdama šių dokumentų naująjį dokumentų rinkinį. O dabar noriu padėkoti Jums, e, komisarės Kinas, ir pasveikinti ir e, pasakyti, kad e, mini, Europos reikalų ministrė iš Suomijos, Tyti Tupurainen ir taip pat komisarė, komisaras Johnsonas laukia jau galimybės pristatyti savo temas. Todėl mums komisarų skinas belieka palinkėti laimingų naujų metų. <laughs> Now, please stay in the room. Ir prašau nepabėgti iš salės, pasilikite, nes mes dar turime pusantros valandos dirbti ir apsvarsyti keletą labai svarbių klausimų. Todėl prašyčiau likti salėje. Yra dar trys klausimai, kuriuos mes turime kaip galima geriau apsvarsyti. Vengrija, Lenkija ir Malta. Tai yra tie klausimai, kuriuos reiks apsvarstyti. On nous s'assoit. Qu'est-ce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 Kolegos, aš jums jau sakiau, kad tikrai ne pats geriausias laiko požiūrių mūsų posėdžio laikas, nes galų gale vyksta ir plenarinė sesija, bet taip jau yra. Todėl bent jau pabandykime apsvarsyti tai, ką esame numatę. Trys svarbus klausimai. Pirmiausia, šiandieną turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su taryboje pirmininkaujančią valstybę narę, kurią atstovauja Suomijos Europos reikalų ministrė Tyti Tupurainen ir pasikeisti nuomonėmis aktualiais klausimais. Na, pirmiausia, nereikia pamiršti, kad lapkričio 19 pirmininkaujanti valstybė patvirtino išvadas dėl um, metinio teisinės viršinybės dialogo vertinimo. Antra, atsižvelgianti parlamento pagristą pasiūlymą, pri, pas, aktyvuoti Lisabono sutarties 7 straipsnio pirmąją dalį Vengrijos atšvilgių. Jūs žinote, kad pirmininkaujant Suomijai gruodžio 10 dieną buvo surinktas antrasis klausimas dėl Vengrijos bendrųjų reikalų taryboje. Ir Suomija, kaip pirmininkaujantį valstybę, pakvietė parlamento atstovus dalyvauti neformaliuose pusryčiuose kartu su užsienio reikalų ministrais. Pranešėja šiuo atveju mūsų kolegė Madame Delbo Corfield ir pona Intvelt, pirmininkė DRFMG frakcijos, atstovavo parlamentui to, tų neformalių pusryčių metu. Aišku, dar kartą noriu pakartoti, kad mes labai apgailestaujame, jog nepaisant mūsų raginimų kviesti parlamento atstovus į oficialų posėdį, mes e, pasitenkint turėjome tik neformaliais pusryčiais. Tai reiškia, kad į mūsų prašymą iki šiol neatsižvelgta. Tačiau labai nuoširdžiai noriu pasveikinti, nepaisant to, ponę Tyti Tupurainen atvykus į Lybę komiteto posėdį pristatyti patvirtintas išvadas ir informuoti apie padėtį Vengrijoje. Tada mes turėsime galimybę užduoti klausimus ir aišku išklausyti e, komisaro Reinders, kurį irgi sveikiname atvykusi mūsų komiteto posėdį ir kuris pristatys komisijos nuomonę šiuo labai jautriu ir sudėtingu klausimu. Taigi pranešėjai tada, šešėliniai pranešėjai turės galimybę užduoti trumpus klausimus, nes turime nepamiršti, kad šiuo atveju tai yra laiko problema. Mes turime pusantros valandos visiems trim klausimams ir aišku dar keletą papildomų minučių po to, kai aptarsime visus tris klausimus. Reikia, reikia išklausyti informaciją apie Libė komiteto delegacijos apsilankymą Maltoje, kuris vyko gruodžio pradžioje. Taigi, pirmiausia, noriu suteikti žodį ministrei Tupurainen dėl padėties Vengrijoje ir teisės viršinybės ten. Gerbėmėjai komiteto nariai, ponios ir ponai, gerbėmėjai bičiuliai, nes matau čia daug savo bičiulių. Pirmiausia, noriu pirmininkę padėkoti Jums už kvietimą atvykti į šitą bendrą jungtinį posėdį teisės viršenybės klausimais. Man tikrai labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje, nes jūs žinote, kad teisės viršenybės stiprinimas tai buvo vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų ir mes tikrai intensyviai dirbome šioje srityje bei nuomonėmis keitėmės bendrųjų reikalų taryboje. Dėl įvairių priežasčių mes matome, kaip e, vis sudėtingesnės tampa sąlygos Europoje ir aišku, e, jos e, apsunkina mūsų darbą bei galimybę tenkinti piliečių lūkesčius. Bet nereikia pamiršti, kad mes pirmiausiai esame vertybių Europą o teisės viršenybė yra visų tų vertybių pamatas. Tuo pat metu teisės viršenybė yra labai svarbi ir praktinių požiūrių, nes ji daro poveikį pačiai valstybei, vyriausybėms, įmonėms ir galiausiai ne tik teisininkams, bet ir mūsų piliečiams. Todėl, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie dialogą, kuris vyksta taryboje. Taryba tikrai svarsta, kaip sustiprinti teisės viršenybę. Tai buvo padaryta tris kartus - Liepą, Rūpjūtį ir galiausiai lapkričio mėnesį. Ir diskusijų metu buvo svartoma, kaip sustiprinti teisės viršenybę įtvirtinančias priemonės ir šio, šį klausimą susijęti su visais sektoriais. Mes tiesiog ieškome veiksmingesnių būdų, kad būtų galima užkirsti kelią, pakankamai anksti užkirsti kelią problemoms. Ir kaip užtikrinti, kad tos priemonės būtų prasmingos. Po rugsėjo mėnesį vykusių bendrojo reikalų taryboje diskusijos Diskusija išsiplėtė, buvo analizuojama teisės viršenybės principo laikymasis valstybėse narėse. Nereikia pamiršti ir komisijos metinės ataskaitos, kuri yra vykstančių dialogų pagrindas. Tiek diskusijo, o lapkričio mėnesį GAKO diskusijose buvo jau aišku, kad turima pakankamai galimybių žengti toliau. Todėl pirmininkauti valstybė parengė savo išvadas, remdamasi atliktų darbų ir, 20, ir tai išvadoms pritarė 26 valstybės narėms. Išvados taps um, tvirtų pagrindų veikti toliau. Esu įsitikinusi, kad ilgalaikės perspektyvos atveju bus įmanoma todėl a, anksti imtis problemos prevencijos priemonių. Ponios ir ponai, septintos, Lisabono sutarties septintos straipsnio pirmosios dalies a, aktyvavimas Vengrijos atžvilgių. Jūs žinote, kad pirmą kartą a, rugsėjo mėnesį bendrųjų reikalų taryba svarstė šį klausimą ir praėjo beveik metai po to, kai parlamentas pateikė savo pasiūlymą, bet mūsų vertinimu tikrai pats laikas dabar jau surenkti pirmuosius klausimus. Pirmasis klausimas buvo bendrojo pobūdžio ir buvo suteikta Vengrijai galimybė išdėstyti savo poziciją. Antras klausimas įvyko praėjusios savaitės bendrųjų reikalų tarybos posėdėje. Ir tada trys pagrindiniai dalykai buvo svarstomi - raiškos laisvė, akademinė laisvė ir nepriklausomi teismai, nepriklausomi teisėjai. Tai yra tos rytis, kurios kelia didžiausią susirūpinimą. Abiejų klausimų metu uh, valstybės narės galėjo užduoti Vengrijai klausimų ir valstybės narės pasinaudojo tokią galimybę. Labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad klausimas, klausimai vyko konstruktyviai, suderama pagarba. Ir buvo padaryta išvada, kad taryba ir toliau svarstys, stebės situaciją. Taryba dėl to turi būti tinkamai informuota apie visų susijusių pusių nuomonę, įskaitant ir Europos parlamentą. Todėl aš iš karto susisiekiau su parlamentu prieš antrąjį klausimą, susitikau su jūsų komiteto pirmininku kartu su Kroatija ir Vokietija. Mes atvykome, nes tos valstybės narės pirmininkaus po mūsų. Be to surengiau neformalų ministrų uh, neformalius ministrų posėdžius, į kuriuos ir jūs buvote pakviesti ir buvau labai patenkinta, kad būtent tie neformalūs pusryčiai leido mums pasikeisti nuomonėmis dėl Vengrijai taikytinos procedūros. Ir norėčiau, naudodamasi progą, padėkoti komitetui už puikų bendradarbiavimą, svarstant šį labai svarbų, bet ir delikatų klausimą. Bičiuliai, tam, kad mes galėtume sustiprinti mūsų bendrą vertybių pamatą, mums reikia apjungti savo pastangas. Turiu galvoje ne tik institucijas, bet ir valstybės narės. Ir aš manau, kad ateityje mes taip ir turėtume veikti. Ačiū, pone pirmininkė. Ačiū, ministrai. Ir ačiū, kad atvykote besibaigiant Suomijos pirmininkavimo. O dabar pradėsime diskusiją. Aš siūlau, kad pirmiausia pasisakytų pranešėja trys minutės, o po to šešėliniai pranešėjai irgi po porą minučių. Ir nariams bus suteikta viena minutė pasisakymams. Ir aš bandysiu sukontroliuoti situaciją. Todėl prašyčiau kalbėti prasmingai ir aiškiai, nes mūsų posėdis filmuojamas Polsat kanalas ir 24 valandų kanalas paprašė teisės dalyvauti šio svarstymo metu šioje posėdžio dalyje. Toks leidimas jiems buvo suteiktas. Aš matau, kad jau keletą korteles norėdami kad jūs įtrauktų į pasisakančiųjų sąrašą, bet nepamirškite, dar yra ir Maltos klausimas. Todėl dabar suteiksiu žodį pranešėjai Delbos Korfeld. Dėkuoju, norėčiau padėkoti Prancūzijai, tiksliau Suomijai už bendradarbiavimą ir norėčiau pasidžiaugti e, tuo, kad yra stengiamas bendradarbiauti su parlamentu, bet norėčiau pabrėžti, kad pilnas parlamento įstraukimas, taip pat e, ir per pranešimą iš tiesų dar nėra įgyvendintas. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už dalyvavimą šioje veikloje, taip pat už pusryčius. Nenorėčiau mm, išsiplėsti, nes kalbės dar ir kiti. Ir žinau, kad Libė pirmininkas taip pat jau minėjo bendradarbiavimą tarp trijų valstybių. Mm, to ne, nekartosiu tik pabrėšiu, kad reikia ir toliau bendradarbiauti, nes mes turime sukaupę daug patirties Vengrijos srityje. Ir ši patirtis yra ne tik mano rankose, daugelis turi šios patirties šiame parlamente ir jį kaupiama jau daugiau negu dešimt metų. Per neformalius pusryčius buvo vykdomi klausimai, nors tai ir buvo ne patys sėkmingiausi vis dėlto klausimai. Aš džiaugiausi jais, ir visos valstybės narės dalyvavo, dalyvavo daug ministrų ir taip pat e, būtent Suomijai pirmininkaujant e, buvo įtrauktos valstybės, jos buvo labai gerai informuotos, taip pat tikrai džiaugiuosi, kad per šiuos pusryčius daugelis valstybių narių paminėjo, kad prisimasi pareigojimą ir toliau bendradarbiauti šioje srityje ir, ir toliau yra dedamos pastangos. Ir po, per klausimus po šių pusryčių, uždarus klausimus, na, mes per juos nebuvome pakviesti. Aš norėčiau e, pasakyti, kad žino, sužinojau, kad buvo išsiųstas Twitteris. E, Vengrijos atstovas, atstovas tai padarė ir tai buvo netgi tam tikras įžeidimas tam tikrų valstybių narių atžvilgių, valstybių vadovų, vyriausybės atstovų atžvilgių. Tai pirmą kartą, tai nutiko pirmą kartą ir tai tikrai e, kelia susirūpinimą. E, dabar baigėsi tam tikras etapas. E, Mes e, bendradarbiavome jau anksčiau, situacija pasikeitė, mes jums pateikėme informaciją. E, akademinio pasaulio laisvė, teisingumo situacija vis dėlto šioje šalyje nepagerėjo, mes apie tai diskutavome per pusryčius. Ir norėčiau pasakyti, kad dabar yra perinama, per, e, perinama į dar vieną etapą. Vengrija netgi nusi, nusitaikė prieš kultūrą. E, tai e, kelia tikrai didžiulį susirūpinimą. Yra rengiami nauji teisės aktai, e, pagal kuriuos ministerija priims sprendimus, e, pavyzdžiui, dėl teatrų e, direktorių skirimų ir taip toliau. Laukiame, kokie bus pokyčiai toliau pirmininkaujant, pavyzdžiui, Kroatijai. Dėkuoju už įstraukimą. Dėkuoju. Norėčiau suteikti po pusantros minutės šėliniams pranešėjams. Visi koordinatoriai taip pat nori pasakyti. Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu kas nors galite, kas nors iš narių galėtų ne, nepasakyti, tai prašau, tai padarykite. Pone Metzola. Dėkoju, Tupurainen. Aš manau, kad mes susitikame paskutinį kartą. Manau, kad jūs tikrai labai profesionaliai pirmininkaujate. Norėčiau pasakyti, kad EPP pritarė kad parlamentas tikrai turi įsitraukti ir turi dalyvauti visi šešėliniai pranešėjai. Džiau, man, manoma, kad per tos tą neformalų posėdį turėjo dalyvauti visi, todėl kad taip galėjo dalyvauti visos frakcijos. Mes visada sakėme, kad teisinė valstybė turi veikti visada ir visada turi būti laikomasi, laikomasi sutarčių. Bet dabar matome, kad Europos mechanizmai ne visada veiksmingai yra taikomi siekiant tikslų. Turi būti nekalbama apie bausmes, bet turi būti užtikrinta, kad Europos piliečių teisės būtų gerbiamos. Tam mums reikia teisės valstybės išsamaus mechanizmo, pagal kurį visos valstybės būtų vienodai kontroliuojamos. Ir ta, tik taip galėtume išvengti kažkurios šalies nešališko kaltinimo. Ir sąlygos turi būti sudarytos vienodos. Tai sakau šią savaitę, nes mane visada stebina, kad pasikeičia gana greitai kalbėjimas pagal partiją, kuri ateina į valdžią e, ir tai labai svarbu pabrėžti dabar. Dėkuoju toliau, ponia Špūdėk. Dėkuoju pirmininkė, mėly kolegos, ponia ministrė. Visai eina laikas, atėjo nauja kadencija Europos e, Sąjungos institucijose, o kai kurių valstybių narių vyriausybės uh, ir toliau pažeidinėja ribas, taisyklės, teisės, teises, yra pažeidžiamos laisvės, yra kontroliuojama žiniasklaida. Susidaro įspūdis, kad jie tai daro visiškai nebaudžia, tos valstybės tai daro nebaudžiamos. Vengrija neseniai pažeidė teis, te, teisėjų uni, akademikų laisvės. Ir jau kolega iš žaliųjų minėjo įvairius pažeidimus šioje šalyje. Nauja, naujos institucijos, naujas parlamentas e, ir komisija turi dar, dėti pasangas tam, kad būtų reikalaujama atsakomybės e, iš tų asmenų, kurie pažeidžia teisės aktus ir turi būti pritaikytas septintasis straipsnis, turi būti pritaikomi mechanizmai, kurie užkirstų kelią teisėms pažeisti ateityje. Nepiliečiai, nevalstybių piliečiai turi susidurti su neigiamomis pasiekmėmis. Jos turi padaryti, tai turi būti atsakomybė tų, kurie padarė šios nusižengimus. Dėkuoju Strugarų. Norėčiau pasakyti dėl Vengrijos, bet prieš tai vienas bendro pabudžio komentaras, kuris yra svarbus. Mes visi kaip ir sutarėme, kad Septintasis straipsnis nebus skirtas Orbanui. Mums reikia teisinės valstybės mechanizmo, kuriuo naudojantis situacija pasikeistų. Tas mechanizmas turi būti stiprus, tvirtas, turi, jame turi, turi būti griežtos taisyklės ir tai turi būti daroma vienbalsiškai. Budapešte neseniai dalyvau konferencijoje apie žiniasklaidos laisvę. Vengrijoje žiniasklaida tikrai, žiniasklaidos laisvė tikrai miršta. Orbano pavardę paminėjus, toje konferencijoje naidau drebulys per nugaras viešoji žiniasklaida yra tikrai visiškai kontroliuojama toje valstybėje. Vengrijoje steigiama, kad nėra Rusijos propagandos, bet Orbano propaganda yra tokia stipri, kad net nereikia jam mokytis iš Putino. Jis pats labai puikiai tą veiklą vykdo. Ir norėčiau sakyti, kad ko gero taryba turėtų užtikrinti didesnį skaidrumą dėl savo klausimų ir kitų iniciatyvų, nes antraip ir toliau bus Twitter'yje skelbiamos žinutės. Kaip kad minėjome, kaip kad buvo paminėta apie tą. Buvo paminėta ta žinutė, kuri buvo paskelbta Twitter'yje, kuri tikrai labai liūdna. O labai liūdna. Iš Aldė frakcijos nieko nėra, dabar EKR Višnevska. Dėkoju. Dėkoju ministrė. Septintasis straipsnis tapo tam tikrų politinių ginklų. Būtagu, kuris yra naudojamas plakti demokratiškai išrinktoms vyriausybėms. Kai kas iš jūsų mano, kad tos vyriausybės nėra patikimos, todėl kad jos nesilaiko jūsų politinės linijos. Ankstesni kalbėtojai minėjo netikras naujienas ir dezinformaciją. Bet jūs patys dažnai prisidedate prie tos dezinformacijos, nes jūs kartojate naujienas, kurios nebuvo patikrintos ir kurios yra nutolusios nuo realybės. Europos Sąjunga turi būti suverenių valstybių narių alijansas ir valstybės gali pasirinkti savo demokratinę, išrinkti savo demokratinę e, di, di, daugumą ir formuoti vyriausybės. O jūs bandote priversti valstybės pažeisti teisinę, teisinės valstybės principą. Jūs teigiate, kad Urban, Urbanas yra e, blogietis. Aš manau, kad tai nėra rimtas elgesys. Norėčiau pabrėžti, kad vyriausybė Vengrijoje buvo išrinkta demokratiškai. Vengrijos vyriausybė nori atsižvelgti visų pirma į piliečių poreikius. ES nėra supervalstybė, e, mm, o tai yra alijansas. Pone Bjork negali dalyvauti posėdėje, tai kiek suprantu, Kornelija Ernst Guoja frakcijos vardu turės pasakyti. Äh, dėkoju. Aš esu už pona Bjor, kuri dabar yra kitame komitete. Aš norėčiau štai ką pasakyti. Mes turėtume įvertinti. E, apie ką mes kalbame. Mes kalbame ne apie tai, kad reikia uh, kažkokiai tautai apsi, uh, apsispręsti. Mes kalbame apie masinį reguliavimą, apie uh, biurokratiją ir apie uh, žmogaus ir uh, pagrindinių uh, laisvių pažeidimą ir teisų pažeidimą. Taigi, uh, mano regione, iš kur aš esu, išėjo žmonės 98 e, e, metais ir jie sakė, mes norime šito pakeitimo, mes e, norime, kad šitos teisės, laisvės teisės galiotų visiems. Antra, mums e, reikia teisinių mechanizmų, kaip sakė kolega. Tai yra daugiau negu e, e, sutarties pažeidimas. Visas tas cirkas, apie kurį mes kalbame, iš tiesų yra tai, ko, ko mums ne, mums jis yra nepakank, netinkamas. Ir negalime sakyti, kad viskas gerai, kad aš dabar galiu įžengti, įeiti į ES ir um, daryti tokius didžiulius pažeidimus nebaudžiamas. O kokia yra dabartinė situacija? Uh, ką e, jums papasakojo kolegos iš Vengrijos, kokie yra jų argumentai. Ir E, kokius e, veiksmus ateityje jūs darysite. Pasakykite man, ačiū. Now. Dėkoju. E, visi koordinatoriai paprašė žodžio. Taigi, siūlau nedaugiau kaip po minutę. Ir mes pradėsime nuo ponios Sipel. Prašom. Ačiū, turiu labai trumpą klausimą e, pirmininkaujančiai valstybei, e, kai jūs kalbėjote apie teisinę e, valstybę ir sakėte, kad 26 valstybės susitarė. Gal jūs galite šiek tiek įvertinti, kaip atrodo tos priemonės tie instrumentai. Kitas dalykas, mano, mūsų kolegos aiškino naują teisės aktą, e, pagal kurį e, ministrai e, valdantys žmogiškus išteklius gali apsispręsti dėl vietinių teatrų. Taigi, ar tai buvo aptariama praėjusi antradienį Briuselėje ir ar jūs kalbėjote apie tai, kad dabar parlamente opozicijos partijos teisė buvo sumažinta? sumažinta, nes jie dabar nebegali e, e, sukurti e, pilnų frakcijų. Aš nenorėčiau leistis į diskusijas apie sisteminius žmogaus teisų ir demokratijos pažeidimus Vengrijoje. Tačiau, ką turiu pasakyti, jie visada pasisakė už teisės viršenybę ir dabar jie keičiasi, kai, kai kurios, jie, jie nusistebi, kai kurios valstybės keičia savo nuomonę, kai kai kalba eina apie jų vyriausybę. 2009 metais aš čia buvau nauja e, narė ir e, e, tik praėjų, per praėjusią kadenciją buvo priimtas sprendimas kad yra pažeista viršen, teisės viršenybė ir demokratija. Ir taip yra dėl a, vienos frakcijos čia. Dėkoju, a, ponia Intelt. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Suomijai ir e, m, mm, ypač e, m, mm, ministrei, aš žinau, kad jūs esate labai atsidavusi, tačiau turiu pasakyti, kad taryba nedaro visko, nepaisant jūsų didelių pastangų. Tai yra tik tais kalbos ir niekas nevyksta. E, dabar E, teisės viršenybė, demokratija, pagrindinės teisės yra prievartaujamos ir žudomos, o valstybės narės stovi šalia, nepakeldamos nei piršto. Aš noriu e, pagirti jūsų e, puikias pastangas. Lenkijoje, Vengrijoje žūsta demokratija. Ir dabar visur klesti autoritarinė nuotaika. Ir tai yra baisi korupcija, kurią užsiema lyderiai. Ką daro taryba? Nieko. Mes prašėme tarybos aptarti šitą situaciją Maltoje, kai jie sustiko. Um, um, Praėjusią vasarą, ar jie aptarė, tikrai ne. O dabar e, toliau plinta šita e, lyga ir taryba, e, ministrai yra atsakingi už ES įrimą. Be pagrindinių teisių šita ES negalės funkcionuoti, o mirs. Ir aš tikiuosi, kad jūsų kolegos galiausiai prisims atsakomybę už tai, kas čia vyksta. Nes jeigu aš girdžiu uh, Niderlandų ministrą uh, sakantį, kad tai, uh, kad uh, tai yra nacionalinis klausimas, tai aš štai ką pasakysiu, e, tai nėra Ir manau, kad e, nereikia kalbėti apie nacionalizmą, suverenumą. Dabar laikas imtis tarybai veiksmų. Aš taip pat labai džiaugiuosi tuo, kad esate čia, ministrė, tačiau aš nesutinku su jumis e, dėl vieno dalyko. Daug laiko praėjo. E, iš tiesų e, tai yra tik tais modelis, kaip e, daryti liberalių demokratijų e, autoritarnį pertvarkymą. Ir matau, kad e, žiniasklaido apie tai kalbama visą laiką. Ir tada jie kalba pilietinė visuomenė, kad jie gina e, šių grupių e, teises, o paskui staiga pradeda kalbėti, kalbėti kad jie yra pavojus visuomenė ir panašiai. O dabar jie kalba apie kultūrą, apie akademinės situacijas ir panašiai. Tai pasiteisino ir ne vienoje valstybėje narėje ir mes turime imtis veiksmų. Aš tik galiu jūs pasakyti paraginti iš tiesų panaudoti tai, e, ką mes turime savo rankose kaip taryba. Taip pat dabar diskutuojama ir apie dabartinę DFP. Mes turime e, pasinaudoti e, savo e, sąlygomis. Negalima naudoti Europos pinigų tam, kad būtų stabilizuojama autoritarnė valstybė. To nebegali būti ir mes turime užtikrinti, kad taryba būtų mūsų pusėje. Dėkoju. Ponas Jeki. Ačiū pirmininkė. Man čia diskusija tikrai buvo labai įdomi. Išklausiau labai daug e, balsų, pasisakymų. Ir apie ką kalbama, kai e, sakoma, e, kad yra pažeidžiama demokratija. Taip, teisės viršienybė svarbi ir žiniasklaidos laisvė yra labai svarbi ir universitetų laisvė labai svarbi, tačiau klausimas yra, O ką, kas yra tas teisės pažeidimas, teisės viršinybės pažeidimas? Tad mes turime patikrinti, ar tie argumentai yra teisingi ar ne. Galiu tikrai patvirtinti, kad, patvirtinti, kad situacija pablogėjo, už viską yra baudžiama. Tačiau aš norėčiau visus jūs paraginti, kad kai kažką kaltinate tokiais rimtais kaltinimais, mes turėtume patikrinti, ar šitie kaltinimai yra teisingi ar ne. Ir vienas iš E, sunkiausių kaltinimų buvo vienas iš anksčiau pasisakiusių, e, kad e, Vengrijoje žmonės išgirdę Orbano pavardę buvo pašiurpę, taip pašiurpę, kad keturis kartus tokia didelė dauguma jį išrinko. Jūsų partija, gerbiamas kolega, negali tikėtis tokių rezultatų per rinkimus, jie galbūt norėtų. Tad aš raginu per diskusijas būti profesionaliai pesilesnėjams. Jeigu sakoma, kad yra pažydžiama teisės viršenybė, pagryskite tai. Kas tai yra? Na dabar prieš e, suteikiant žodį mūsų abiems e, kalbėtojams, aš turiu pasakyti, kad turime e, po trumpą galimybę suteikti, užduoti klausimus E, dar vien, e, keliams nariams. Pone e, Inca, dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė Tuperainen. Dėkoju už jūsų nuveiktą darbą per pastarąjį pusmetį. Ir mes, aš toliau tęsiu diskusiją apie šitos klausimus, diskusiją dėl to, kas toliau. Kai kurie čia esantys žmonės net nenori e, pripažinti, kad e, Vengrijoje yra politizuojama e, teisminė sistema. Mes žinome, kad tai faktas. Ir kai kalbame apie Lenkiją, daug dėl to yra kalbama, kad vyksta politizavimas. Na, Yra daug situacijų, kurias galėčiau paminėti, tačiau mano klausimas yra, kas bus toliau. Ar yra padaryta pažangos ir gal galėtumėte pateikti uh, pavyzdį tos prevencijos, kurią jūs minėjote. Anksčiau sakėte, kad yra aptariami tam tikri prevenciniai mechanizmai, man būtų labai įdomu išgirsti. E, da, vieną minutę mes dar du dalykus turime pasakyti. Pone Ribegi, uh, E, klausydamasis daugelio šių intervencijų, aš iš tikrųjų e, dabar baiminuosi, kad e, dabar vyksta kažkoks tardymas. Na, Vengrijoje situacija yra politiškai motivuota ir atrodo, kad tai yra tarytum raganų medžioklė. Ir mm, Vengrijos vyriausybė e, išgirdo daugybę įvairiausių e, kaltinimų. Tai, na, manome, kad tai yra e, te, politinis ginklas uh, užslėptas ir uh, krikščioni, uh, Tai yra konservatyvi vyriausybė e, su konserv... krikščionių demokratų požiūriu. E, na, mes turėtume iš tiesų kalbėti ne apie ką kitą, o apie Maltą. Ir tai, kas ten vyksta, yra tikra gėda mano galva. Dėkoju. Na taip, mes turime dar pakalbėti ir apie Lenkiją, ir taip, ir apie Maltą. Palaukit trupučiuką. Na, aš einu į plenarnę sesiją. Suprantu. Taigi, dabar ponė Toraf. Viena minutė. Septintas straipsnis buvo e, priimtas e, po to, kai vyriausybė e, pritaikė labai daug priemonių, kurios labai pažeidė teisės viršenybę. Ir E, tai yra ilgas procesas, labai dvi, e, e, vyksta didel, diplomatinės diskusijos ir matome, kas įvyko praėjusią savaitę. Vyriausybė pritaikė naujas sankcijas teatrams ir todėl mano pirmas klausimas yra toks. Kokį kitą žingsnį turėtume žengti, vietoj to, kad būtų bendradarbiaujama, nes vyriausybė toliau e, pažydžia teisės e, viršenybę. Ir ar vyriausybė, e, ar, ar buvo pasiekta dauguma, kuri palaiko tokią, tokį požiūrį. Aš tarybai pateikiau raštišką klausimą. E, rugsėjo mėnesį, tačiau dar negavau atsakymo. Norėčiau sužinoti, ar iš tiesų e, Vengrijos vyriausybė užtikrino, kad vieši klausimai e, tikrai būtų suorganizuoti. Labai būčiau dėkinga už šitą, už jūsų atsakymą. Aš kalbėsiu vengriškai. Ačiū. Az eljárás elindítása kap. Na, aš manau, kad pačios procedūros taikymas paprotins Orbaną, bet iš tiesų taip neįvyko. Jis vis radikalesnių žingsnių imasi. Ir pavyzdžiui, knygų leidyklos teatrai tapo jo taikiniu. Kita vertus, man labai malonu, aš esu tikrai patenkinta, kad EPP frakcija ir kiti kelia pastoviai teisės viršenybės klausimą ir akcentuoja, kad tai yra viena iš pamatinių vertybių. Ir gaila, kad Fides politika ne visada teisingai apibrėžia, bet mes bent jau žengiame teisingų kelių nes tai, kas vyksta dabar, yra pasiekmė. Ponas Urikas, kolegos, lygiai prieš du mėnesius Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją apie Rusijos kišimas į rinkimus. Ir visi, kurie sako, kad Rusija laikosi neutralios pozicijos, kaltinami propagandą. Bet jeigu kas nors paminė poną Sorosą, tai iš karto tokiam asmen, toks asmo kalba neigiamai. Kai kalbame apie Soroso finansuojamą universitetą, galų galia tai net nebuvo universitetas. Ir norėčiau ponui Orbanui bei Lenkijos ir Junktinės karalystės žmonėms pasakyti, kovokite toliau ir kova nuožmės ateityje. Dėkuoju, pirmininkė, aš kalbėsiu vokič, vokiškai. Buvo užduota labai daug aktualių klausimų ir um, reiktų juos gauti atsakymą. Tas atsakymas yra tikrai labai svarbus, kad uh, toliau pozityviai vystytųsi ES. Tai yra patys svarbiausi dalykai ir mes negalime nieko uh, daugiau. Uh, ir mes daug, daugiau teikti. Na, diskus, šito, šitos diskusijos yra dar ir techninės. Kaip mes galime pasakyti piliečiams, kad ne, labai svarbu užtikrinti teisės viršenybę dėl mūsų demokratijos. Ir, e, o, e, kolegos iš Vengrijos ir e, Lenkijos e, gal, gal, kaip sakė, galvoja netgi apie pučą. Ar, ar yra galimybių tarybai kažką padaryti? Galbūt jūs galite bent jau dalį atsakymą pateikti. Ačiū pirmininkė, aš manau, mes visi suturėme, kad reikalingos veiksmingesnės priemonės, jeigu norime sustabdyti e, teisinės valstybės griovimą. Bet aš manau, kad demokratijos pamatinių teisių uh, gynimas negali būti vien tik tai palikta komisijai, komisijos nuožiūrai. Aišku, komisija turi teisę pagal 259 straipsnį kreiptis į teisingumo teismą. Tokia galimybė egzistuoja, bet tai labai retai naudojamasi. Ir todėl labai įdomu išgirsti, o kodėl dabar nesinaudojama to sutarties straipsnių, nes politinės priemonės ir visa kita neduoda rezultato. Ir aš manau, kad pirmininkaujantį Suomiją e, svarstė šį dalyką. Aišku, galima tą patį straipsnį pritaikyti ir Lenkijai. Aš tikrai galvoju, ar apie tokius dalykus taryba galvoja ar ne. Ačiū, ponia pirmininkė, ponas Labodinskis. Porą dalykų noriu pasakyti. Pirmiausia, kaip apskritai spręsti šią savidiskriminavimo problemą, taip pat e, kaltinimų problemą ir atitinkamą diskriminavimą, nes Pirmiausia, reikia pamiršti, kad teisinės valstybės savoka yra labai tokia abstrakti, jie apibrėžiama labai abstrakčiai. Aišku, yra teismo sprendimai, visa tai egzistuoja ir vadovėliuose, bet kaip tai pritaikyti praktiškai. Ir paskutinis dalykas, tikriausiai ministrė, jūs paskutinį kartą lankose, lankotės mūsų komitete. Todėl noriu paklausti, kokį patarimą jūs mums duotumėte dėl e, teisinės valstybės kūrimo ateityje. O Pana Smeka, labai atsiprašau, kad nepastebėjau jūsų vieną minutę jums. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote ir pristatėte šį klausimą ir už visą jūsų pusmečio darbą noriu patikslinti vieną dalyką, nes aš esu ir pranešėjas dėl naujojo teisinės valstybės mechanizmo. Ir uh, kolegos pritarė mano pasirinktai krypčiai. Ir uh, pritarė tam, kad reikėtų uh, objektyvių kriterijų teisiniai valstybėje apibriežti. Bet aš noriu pasakyti, kad uh, negali būti ieškoma pakaitalų septinto straipsnio pirmai daliai, ar tai būtų Vengrija, ar Lenkija, ar kažkas kitas. Ir galų gale 259 e, straipsnis gali būti aktyvuotas lygiai grečiai. Ir noriu ministrės paklausti, ar e, jūs manote, kad kitais metais dialogas apie teisinę valstybę vyks būtent e, parengtų ataskaitų pagrindų? Kalbantysis kalba be mikrofono. So suggest... Siūlau palikti kažkiek tai laiko kitiems klausimams, nes mes laiko turim iki E, pusės vienuolikos. Todėl siūlau tik penkias minutės jums atsakymams, nes tikiu, kad tikrai e, visų, visiems neatsakysite, bet padėtis yra tokia, kokia yra. Diskusija šita šiandien tikrai nesibaigs, šį vakarą nesibaigs ir todėl a, e, siūlau, kad jūs tiesiog neilgiau kaip penkias, septynias minutės kalbėtumėte komisarė Reinders. O tada jau suteiksiu žodį ministrai. Ačiū, ponia pirmininkė, ir dėkoju visiems nariams, kurie taip karštai gina teisinę valstybę. Jo savoka nebejotinai, kad šią diskusiją pradėjo Ši diskusija prasidėjo iš dalies e, parlamente ir dabar apriepia visas tris institucijas. Pirmiausiai, nekartosiu to, apie ką jau kalbėjome, nes e, tai priimtas sprendimas taikyti 7 straipsnio pirmą dalį, bet jau šios uždavinio imsis busimoji tarybos pirmininkė Kroatija. Ir iš tiesų mes nerimaujame dėl pastarojo meto įvykio dėl priemonių, kurių imamasi prieš kai kuriuos teisėjus, taip pat ir naujausi teisės aktai reglamentuojantis teismų savarankiškumą, nepriklausomybę Vengrijoje kelia susirūpinimą. Taip, Komisija ir toliau ketina stebėti padėtį ir pradės taikyti pažeidimo procedūrą. Mes dabar dar laukiame, kokį sprendimą priims Vengrijos teismai dėl aukštojo mokslo. Ir su Lenkija taip pat, aišku, prasidės naujasis ciklas nes pasikeitė komisija ir tikrai turi būti toks e, taikomas mechanizmas, turime dirbti pagal tokį mechanizmą, kuris nediskriminuotų nei vienos pusės. Tačiau e, be e, tam tikro parengiamojo darbo nebūtų įmanoma taikyti septintojo straipsnio pirmosios dalies. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad finansavimas kartais suveikia, tai tampa labai svarbia priemona. Todėl bus galvojama ir apie konkrečius veiksmus, bus analizuojamos galimos tokių veiksmų pasiekmes. Taigi tiek, ponė pirmininkė, aš pasakysiu, nes diskusija ši nesibaigė, mes ir toliau galvosime, planuosime, kaip taikyti septintąjį straipsnį ir kitas turimas priemonės. Ačiū, komisarė, kad taip trumpai drūtai kalbėjote. Dabar ministrė žodis jums. Ačiū. Ačiū už labai tokius aistringus pasisakymus ir tinkamas klausimus. Aš pasižymėjau labai viską kruopšiai ir susisieksiu su jumis, jeigu nespėsiu atsakyti visiems. Dabar vieną kartą ir visiems laikams noriu pasakyti, kad koks yra parlamento vaidmuo, kai rengiamos klausimas pagal septintąjį straipsnį. Taip egzistuoja standartinė procedūra, kaip rengiami klausimai ministrų taryboje. Ir uh, rengiant tokius klausimus dirbama kartu su teisininkais bei generaliniu sekretorietu. Ir aišku, uh, yra teikiamas pasiūlymas dėl sprendimo, bet pats septintasis straipsnis dėja nesuteikia Europos parlamentui kažkokių oficialių funkcijų. Šiuo atveju gaila, bet taip yra. Kita vertus, bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra labai labai svarbus dalykas šiuo atveju ir todėl taryba ėmėsi tam tikros iniciatyvos. Kaip aš jums jau sakiau, Mūsų pirmin, mes pirmininkavimo metu labai rimtai uh, stengiamės jūs informuoti, įskaitant, o dėl Twitterio žinučių. Turiu pasakyti, kad tai buvo apgailėtinas dalykas ir aš iš karto Vengrijos delegacijos paprašiau e, paaiškinimo tokio elgesio raštu. Ir tai, kas buvo pasakyta Twitteryje, buvo niekaip nesusiję su svarstomu dalyku ir buvo tikrai e, keliamos įvairios insinuacijos ir kvestionuojama procedūra taryboje. Todėl aš kreipiausi į Koriperą, nulatinių atstovų komitetą, kad jie apsvarstytų šį klausimą ir a, jie turėjo svarstyti jį šiandien. Tikiuosi, kad mes išgirsime, kokie buvo tie tų svarstymų rezultatai ir tikiuosi, kad e, bus aptarti, aptarta ir tai, ką Vengrijos vyriausybė išdėstė man adresuotame laiške. Ir turiu pasakyti, kad tokie, tokios Twitterio žinutės niekam garbės nedaro. Dabar dėl tų priemonių, kurias mes turime. Mes kaip pirmininkaujantį valstybę tikrai stengiamės padaryti viską, ką galime ir veikiame keliomis kryptimis. Pirmiausia, surengiame klausimus pagal septintąjį straipsnį dėl Vengrijos, nes mes manome, kad tokia buvo mūsų pareiga. Mes turėjome taip pasielgti ir taip nebuvo pats maloniausia diskusija. Mes taip pat e, ir toliau taikėme procedūrą, kuri buvo pradėta prieš Lenkiją. Apie Lenkiją kalbėsime po kelių minučių. Toliau, teisinės valstybės tamos dialogas. Taip mes priėmėme tarybos išvadas dėl teisinės valstybės padėties ir norėčiau pasakyti, kad kartu su komisaru Reinders mes e, bendradarbiavimą ir tos išvados tarybos tikrai bus e, pamatas, kuriuo remsimės dirbdami toliau. Ir jau o, toliau, pirmininkaujant Vokietijai, ateityje bus tęsiamas, tęsiama procedūra. Ir dabar daugiametė finansinė programa ir iš ankstinių sąlygų kelimas. Taip, ten yra kalbama apie teisinę valstybę ir ateityje nebejotinai teisinės valstybės karpimai, taip sakant, vienoje valstybėje narėje gali labai pakenkti. Todėl ir atsirado naujoji priemonė, bet ji turėtų būti labiau prevencinio pobūdžio priemonė, kad būtų susilaikoma nuo pažeidimų ateityje. Tokia yra pati daugiametės finansinės programos filosofija. Dabar poniai Višnevskai noriu pasakyti. Taip, Lenkijos ir Vengrijos vyriausybės buvo išrinktos demokratinių rinkimų būdu. Tačiau, kai yra demokratiškai išrinkta vyriausybė Euro valstybėje narėje, ji privalo laikytis taisyklių. Ir štai apie būtent tai mes akcentuojame. Kai kalbame apie teisinę valstybę Europos Sąjungoje, mes nekalbame apie tai, kaip veikia vyriausybė, politinius, moralinius idealus. Mes operuojame, mes e, operuojame teisiniais faktais. O antrasis Lisabono sutarties straipsnis sako, kad teisinė valstybė yra ES pagrindas. Todėl mes labai tvirtos pozicijos ir laikėmės. Ir dar noriu pasakyti, suomių kalboje yra toks žodis sisu, tai reiškia pakantumas. Nebūkime taip pakantus, bet teskime pradėtą darbą ne tik dabar, bet ir ateityje, kaip pirmininkaus kitos valstybės narės. Pirmininkas, na, tai puiku, kad jūs taip karštai ginate poziciją, bet mes negalime daryti jokios pertraukos ir pereikime prie kito svarbaus klausimo nes septinto straipsnio pirmoji dalis yra pritaikyta ir Lenkijai. Europos parlamentas ir konkrečiai Lybė komitetas labai atidžiai stebėjo, kaip klostosi situacija Lenkijoje. Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų, vieną iš jų 18 metų kovo mėnesį, tada, kai buvo pritaikyta 7 straipsnio pirmoji dalis, tiksliau procedūra numatyta toje pirmoje dalyje Lenkijai. Parlamentarai tada labai daug kalbėjosi su vyriausybės stovais, Lenkijos Seimo nariais, teisėjai, žurnalistais ir mano kolega Morajas lankėsi Varšuvoje, kur susitiko su politikais, žurnalistais Galiausiai praėjusiu metu lapkritį Libė surengė dar vieną apsilankimą, nes kilo labai rimtų, rimto nerimo dėl tam tikrų veiksmų, dėl išpolių prieš LGBTI žmonas, apie tai kalbėjome beje per ankstesnę plenarinę sesiją Strasbūrę. Ypač didelį nerimą kelia tos drausminės priemonės prieš taikomos teisėjams, kurie kritiškai pasisako apie teismų reformą. Ir a, Suomijos pirmininkė bei komisaras Reinders šiandien sutiko pasidalinti su jumis informaciją, o aš pasistengsiu šią diskusiją kaip galima geriau struktūrizuoti. Todėl sakyčiau, kad ministrė, kalbėkite, prašau, jūsų nelgiau kaip 5-7 minutės. Na kągi, antroji tema, kurią buvau paprašyta pateikti informacijos, tai yra teisinės valstybės situacija Lenkijoje ir 7 straipsnio pirmosios dalies taikymas. Norėčiau priminti, kad šiuo atveju procedūra skiriasi nuo tos, kuri taikoma Vengrijoje ir yra du svarbus aspektai. Pirmiausia, procedūrą inicijavo uh, Europos komisija, bet prieš tai ji pirmą kartą pritaikė Lenkijai teisinės valstybės uh, reglamentavimo nuostatą. Kita dalyką noriu pasakyti, kad procedūra yra taikoma Lenkijai siauriau. Yra 12 skirtingų klausimų, Vengrijos atveju, o Lenkijos atveju o, viskas apsiribojo teisminė sistema. Kai Suomija pradėjo pirmininkauti, septintojo straipsnio procedūra jau buvo įsibėgėjusi. Aus, pirmininkaujant Austrijai buvo surinkti klausimai ir pirmininkaujant Suominiai bendrųjų reikalų taryba svarstė tris kartus savo posėdžiuose padėtį Lenkijoje. Pagrindinis dėmesys diskusijoje buvo skiriamas naujausiam Teisingumo teismo sprendimui dėl septinto straipsnio pritaikymo. Teisingumo teismo sprendimas suteikė daugiau aiškumo ir įsprendė nemažai kontroversinių klausimų. Bendrųjų reikalų taryboje buvo apsvarstyti teisingumo teismo sprendimai ir taip pat e, pastarojo meto įvykiai Lenkijoje susiję su teisminė reforma. Lenkija taip pat turėjo galimybę pakomentuoti ir pateikti savo informacijos. Norėčiau pasakyti, kad pasikeitimas nuomonėmis tikrai buvo naudingas ir mes dabar daug geriau suprantame, kas vyksta Lenkijoje. Bičiuliai, iš savo pusės aš paliksiu galimybės komisarui Reinders daugiau pasisakyti apie pačią procedūrą, o aš e, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Komisarė Reinots, jūs turite galimybę ilgiau pasisakyti, Ačiū pirmininkė ir ačiū, kad pakvietėte į posėdį, kad galėčiau Jums pristatyti, kas vyksta Lenkijoje su komisarė Važova. Mes taip pat kalbėjomės ir gruodžio 10 dieną Lenkijos klausimas buvo svarstomas bendrųjų reikalų taryboje. Lapkričio 5 dieną Teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl pažeidimo procedūros ir įstatymo, kuris e, numato e, sistemą, pagal kurią Lenkijoje teisėjai išleidžiami į pensiją. Ir tai yra pirmiausia pirmosios pakopos teisėjai. Ir kai e, teisėjai ir nesuėjus pensiniam amžiui atleisti teisėjus yra pažeidimas. Tai yra labai svarbus teisingumo teismo sprendimas, nes jis būtent suteikia teisinį pagrindą apskūsti tokius Lenkijos vyriausybės žingsnius. Lapkričio 9 dieną buvo paskelbtas preliminarius nutarimas Teisingumo teismo, kuriame Teisingumo teismas sako, kad Lenkijos aukščiausias teismas, turėdamas naujus drausminių priemonių rūmus, turėtų įvertinti ir atsižvelgti, kaip skiriami į tą drausminių, drausminių rūmų kolegiją asmenis ir kaip jie veikia. Konkrečiai aukščiausiasis teismas turėjo įvertinti, kad nacionalinių teismų teisėjus renka parlamentas, o ne jų kolegos. Ir nacionalinė taryba praktiškai vykdo jau savo priemonės. Aukščiausiasis teismas taip pat turėjo įvertinti, kad drausminė kolegija turi labai didelę autonomiją veikti nepriklausomai nuo aukščiausiojo teismo. Lenkijos aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą gruodžio penktąją dieną, kuriame nurodoma, kad rusminė kolegija netenkina ES nuostatų dėl teismų ir teisėjų nepriklausomybės. Aukščiausiasis teismas savo sprendime aiškina, kad drausminė kolegija negali būti savarankiškai ir nepriklausomai veikianti institucija. Pirmininkas patraukė komisarą, nes vertėjai prašo skaityti tekstą lėčiau. Taigi, aukščiausiojo teismo sprendime pasakyta, kad ES teismo aiškinimas ir teisingumo teismo sprendimo priimto lapkričio mėnesį aiškinimas yra toks, jog jis yra privalomas visiems. Nepaisant to, Lenkijos valdžios institucijos kritikuoja teisingumo teismo sprendimą. Ir šio požiūriu noriu pasakyti, kad pagarba teisės, teisėjai reiškia ir a, aukščiausio teismo sprendimo pripažinimą. Juolab, kad tokie sprendimai yra susiję ir jais remiasi preliminarus teisingumo teismo sprendimas. Ir a, teisingumo teismo sprendimai turi pirmenybę prieš nacionalinių teismų sprendimus. Todėl Lenkijos vyriausybė turi pademonstruoti, jo gerbę teisinės valstybės principus. Dabar lapkričio 19 um, nacionalinio Lenkijos teismo sprendimas. Pagal jį drausminės priemonės galima taikyti teisėjams, kurie skiria teisingumo ministras. Be to, eskorto pirmininkas taip pat nutarė sustabdyti sprendimo taikymą. Bet to nereikia pamiršti, kad jisai yra ir nacionalinio teismų, nacionalinis teismų tarybos pirmininkas. Be to, gruodžio pradžioje pasirodė dokumentas, kuriame kritikuojami teisėjai, kurie kritikuoja reformą ir skelbiama, kad reforma bus vykdoma toliau. Drusminės kolegijos nariai, kurie yra skiriami, pradėjo taikyti drusminės priemonės prieš stambiausios teisėjų organizacijos justicija pirmininką. Ir tai kelia nerima teisėjams Lenkijoje. Tokia reakcija akivaizdžiai rodo, kad yra nesilaikoma aukščiausio teismo sprendimo. Ir a, teisėjai, kurie ketina taikyti ir vadovautis teisingumo teismo sprendimais, yra persekiojami. Bet to gruodžio 12 dieną yra pateiktas um, įstatymo projektas, kuriame numatomos drausminės priemonės taikytinos teisėjams už visą eilę naujai suformuluotų pažeidimų. Komisija šiuo metu analizuoja to teisės akto projektą vertindama, ar tai užtikrins teisėjų nepriklausomybę. Dar norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl drausminių priemonių taikymo teisėjas. Kaip jūs žinote, spalio mėnesį komisija nutarė kreiptis į Teisingumo teismą, iškeldama ieškinį Lenkijai dėl naujųjų drausminimo priemonių ir sistemos, nes komisijos vertinimų uh, tokia sistema neužkerta kelio politiniam kišimuisi į teismų ir teisėjų darbą. Taigi, ponė pirmininkė, trumpai noriu pasakyti, kad vėlgi yra nauji kaltinimai teikiami aukščiausiam tribunolui, kurie labiau politinio pobūdžio. Ir gruodžio mėnesį du teisėjai viešai pareiškė, jog Konstitucinis teismas nebegali veiksmingai apginti teisinės valstybės principų Lenkijoje. Respublikos prezidentas nekarta pastaruoju metu minėjo, kad teismų reforma bus visgi tesiama, o komisija atidžiai stebi šią situaciją. Ir beje, pirmininkė, noriu pasakyti, kad labai apgailestauju dėl pastaruoju metu susiklošysios situacijos, kuri tikrai blogėja. Ir mes esame pasirengę su Lenkijos valdžia palaikyti dialogą ir kalbėtis, ką daryti toliau. Mes, aišku, bandome jūs informuoti tiek, kiek galime, nors informacijos niekada nebūna mažai. So much. Thank you so much for your. Dėkoju komisijos nariui Reinders, dėkoju už jūsų aiškius, drąsius teiginius apie situaciją. Visų pirma, turi pasakyti pranešėjas, aš esu šiuo atveju pranešėjas Libe komitete ir po to pasakysiu šelniai pranešėjai, bet taip pat turime ir sąrašą kitų asmenų, taigi norėčiau nustatyti, kiek reikėtų, e, kiek laiko būtų galima kalbėti. Tikiuosi, kad laiko, šio posėdžio laiko neviršysime. Taigi, Norėčiau pasakyti, kad e, mes tikrai norime parodyti pagarbą Lenkijai, tai yra didi E, ES valstybė, viena iš didžiausių e, gyventojų atž... skaičiaus atžvilgių ES valstybių ir manoma, kad teisinės valstybės situacija kelia vis dėlto susirūpinimą politinis kišimasis į konstitucinio teismo veiklą nuo 2015 metų e, leido Venecijos komisijai, e, komisijai ir kitoms tarptautinėms institucijoms e, pabrėžti šiuos faktus. E, Europos teisingumo teismas užkirto kelią iš darbo atstatydinti vyriausiai teisėją. E, drausminė, drausminė. Taip pat buvo analizuotas ir drausminės kolegijos klausimas, drausminės priemonės prieš teisėjus. Uh, E, rodo, kad situacija kritiška. Mes žinome, kad Europos teisingumo teismas paskelbė preliminarų sprendimą dėl tos drausminės kolegijos ir e, buvo pradėta analizuoti E, situaciją, ar buvo pažeistos, e, pažeistas 47 pagrindinių ES pagrindinių žmogaus teisų e, hartijos straipsnis. Ir prieš kelias dienas buvo paskelbtas sprendimas, pagal kurį nacionalinio teismo sprendimas nesuteikia E, nepriklausomumo šioje srityje ir e, tai reiškia, kad 47 straipsnis buvo pažeistas. Taigi mes turime kelis klausimus, kurie buvo užduoti komisijai ir manau, kad komisijos narys Reinders iš dalies jau atsakė į kai kuriuos iš šių klausimų. Ar e, visų pirma, ar komisija imsis e, veiksmų e, dėl ES e, teisės viršenybės pirmumo. Kokias pamokas mes, pamokų mes išmokome, ko mes pasimokėme. Um, šią savaitę buvo Lenkija kreipėsi dėl priemonių buvo kreiptasi dėl priemonių, kurių reikėtų ginti teisėjams. Norėtume sužinoti, kaip į tai reaguoja komisija. Ir dar vienas klausimas, kokie bus tolesni veiksmai sprendžiant problemas, teisės valstybės problemas Lenkijoje E, kai bus taikoma procedūra pagal ES starties 2 straipsnio pirmą dalį. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį e, nariams, šešėliniams pranešėjams, koordinatoriams po pusantros minutės, o kitiems nariams po minutę. Pone Metzola. Dėkoju. Mes matome, kad teisinės valstybės principui uh, dar vienas smūgis sužeidė, e, pa, mm, sudavė naujos drausminės priemonės Lenkijoje. Europos parlamentas susirūpinęs šiomis reformomis vyriausybės septyna institucijas ir e, jas e, kontroliuoja. Mes matome, kad pažangos arba noro iš vyriausybės pusės Lenkijoje sureaguoti jau į e, rekomendacijas, mes norų nematome. Yra, ir, yra, yra nu, nukenčia tie asmenys, kurie kritikuoja vyriausybės sprendimus, yra taikomos procedūros sankcijos ir yra abejojama taip pat ir teisingumo teismo sprendimais. Bet teisingumo teismo sprendimas pabrėžia, kad tos dosmės priemonės nėra taikomos e, teisėje. Tai pagrindinės e, teis, teisėjų teisės yra pažeidžiamos, mes manome, kad tai yra neleistina. Manau, kad komisija ir toliau turi stebėti situaciją ir turi užtikrinti, kad pagrindinės teisės ir laisvės yra gerbiamas visur vienodai. Dėkuoju toliau ponas e, Šimeč, Šimečka. Dėkuoju komisijos e, nariui už e, situacijos pristatymą. Tikrai susirūpinimą situacija kelia, ji blogėja kasdien. Europos parlamente praėjusią savaitę keturi teisėjai ir prokurorai iš Lenkijos papasakojo, kaip su jais yra susidoroma, jie kaip jie persekiojami ir jų, nar, jų šeimų e, nariai taip pat nukenčia. Jie priverčiami tylėti ir aš tikrai susirūpinęs, e, kad tokia situacija yra ES valstybėje narėje ir valdžioje esanti partija gali e, sugeba atleisti teisėjus, kurie taiko Europos teisingumo teismo sprendimus. Tai tikrai stebėtina. Na ir norėčiau paklausyti dėl laikinų priemonių. Jos yra susijusios su pažeidimo procedūromis, e, kurias jau ruošia komisija. Gal nereikėtų pata, pritaikyti tas laikinas e, priemonės ir stabdyti e, šią, ši, šią draudžiosios tarybos veiklą. Dėkuoju toliau Rankė, žaliųjų frakcijos vardu kal... norėčiau kalbėti trumpai, bet manau, kad šiom diskusijoms reikėtų daugiau laiko, galbūt kitą kartą, galbūt galėtų dalyvauti taip pat ir komisijos narys, galbūt kažkada dienos metu, ne naktį, kaip dabar. Jūs tikrai labai aiškiai pristatėte situaciją e, dėl galių atskirimo, dėl teisėjų. Manau, kad e, reikėtų padiskutuoti ir apie 7 straipsnio taikymo sritį Lenkijoje. E, ir šią savaitę yra rengiama rezoliucija parlamente, kur rašoma, kad reikėtų atsižvelgti ir į pagrindinių teisų situaciją šioje valstybėje. Ir kad reikėtų atsižvelgti ir į LGBTI e, situacija. Ji tikrai kelia susirūpinimą. LGBTI e, tikrai susiduria su persiekiojimu ir manau, kad ir, iš, ir jiems ir, ir dėl šio klausimo reikėtų taikytis apie tai straipsnį. Dėkuoju, ponia Rantkė, mes tikrai toliau tęsime šias diskusijas apie teisinę valstybę. Teisinės valstybės principus ES valstybės narėse tikrai ir kitais metais. Tai tiesiog paskutinis posėdis skirtas šiai temai šiais metais. Matau, kad idėja šešėlio pranešėjo nėra, ponio beis posėdėje nėra. Taigi EKR šešėlinis pranešėjas ponas Brudzinskis, ar jisai yra posėdėje. Prašau. Dėkuoju. Mm, pirmininkė, komisijos narė, laiko nėra tam, kad ištaisytume visą tai, kas buvo pasakyta teisingai. Jūs sakėte, kad neteisėjai skiria tą disciplininę drausminę tarybą, bet iš tiesų e, teisėjai, didžioji teisėjų dalis sudarė e, tų asmenų grupę, kurie šią tarybą paskyrė. Teisingumo teismas e, paragino, e, nurodė, kad reikėtų peržiūrėti teisėjų skirimo procedūrą. 145 straipsnėje rašoma apie tai konstitucinio teismo atžvilgiu iš tikrųjų nebuvo atleisti teisėjai, tiesiog pasibaigė jų kadencija. Elkitės profesionaliai. Jūs smerkėte Lenkijos e, reformą, kuri ir jūs tiesiog uh, remiatės tam tikrais šūkiais išklausyti tik vieną pusę. Sudarėte įspūdį, kad jūs žinote daugiau apie Lenkiją, negu kad uh, žino patys Lenkai, Lenkijos piliečiai. O Lenkijos piliečiai iš, perinko Lenkijos vyriausybę ir pritarė teisingumo reformai. Tikrai pasisakysiu dar ir toliau kaip koordinatorius. E, pone Ernst, dėkoju. Na, visas vaizdas e, e, iš tiesų paremtas neva gandais, tačiau taip, pažeis, taip giliai išaknyje yra pažeidimai Lenkijoje, kad jie daro didžiulę žalą. Ir turiu pasakyti, kad daugelis žmonių išėjo į gatvę ne, ir E, mes turime jos palaikyti, yra e, tikrai nepaprasta tai padaryti. E, taip pat labai sunku apie tai kalbėti dėl to, kad Lenkija yra mano kaiminė valstybė, aš nuo jos kelis kilometrus esu tik tai nutolusi gyvenu tenais ir, ir aš nuolat girdžiu ir aktyvistus ir aš jaučiu, kad tenais yra labai smarkiai padidėjęs spaudimas. Ir labai gaila, jeigu aš dabar grįšiu atgal, tačiau tai buvo pirmoji val, valstybė, apie kuri pradėjo tai daryti. Ir mes ką kalbame? Mes kalbame apie, teisingum, apie teis, teisės pažydimo procedūrą, ir, kad, tačiau to nepakanka. Ir mes niekur toliau nenueisime. Ir ko mums reikia, tai mums reikia atviro dialogo apie tuos, klaus, e, apie tuos klausimus ir būtent toje šalyje. Jeigu mums nepavyksta pasiekti žmonių net pačioje Lenkijoje ar mūsų e, šalyse, kur e, nesupranta šitos biurokratinės sistemos, tai aš manau, kad mes nepasistumėsime į priekį ir me, niekas nepasikeis. Ir mums iš tikrųjų reikia atviros teisės viršenybės dialogo. Aš manau, kad tai labai svarbus punktas. Aš e, matau, kad du koordinatoriai prašo žodžio. E, Pasistengkite labai E, trumpai, nes e, yra dar trys nariai ir mums dar vieną punktą reikės aptarti, o mes jau viršėjame savo laiką. Pone Sipel, per vieną minutę gerai. Aš tik tais norėčiau pabrėžti tai, ką e, mūsų kolegė sakė, kalbėdama apie teisės viršenybę. Taip, tiesa, jūs visada turite kalbėti apie tą trikampį. Teisės viršenybė yra skirta tam, kad būtų apsaugota demokratija ir žmogaus teisės. Visos jos eina kartu, jokių klausimų dėl to nekyla. Dėl to man e, yra e, labai e, didelį nerimą kelia LGBT be, zonos be LGBT. Mes turėjome tokių zonų, ne, negalima įeiti žydams, negalima tik juodiesiems, tik baltiesiems ir taip toliau. Noriu pabrėžti, kad nėra LGBTI ideologijos, labai atsiprašau. Jeigu jūs įsimylite moterį ar vyrą, e, tai, tai tik tiek jums ir atsitinka, o ne tai, apie ką tu, tu turi dabar mąstyti. E, rytoj aš galbūt turėčiau įsimylėti moterį, puikiai idėja. Ne, tai ne ideologija ir mes turėtume e, baigti kalbėti taip. Pone Infeld, vieną minutę prašom. Dėkoju, pirmininkė, pasistengsiu labai trumpai. Aš manau, kad e, nepaisant visų e, e, prieš teiginių, kuriuos pasako Lenkai, iš tikrųjų jų vyriausybė iš tikrųjų pažeidžia demokratiją ir stengia E, užčiaupti visus ir jie tai daro e, sąmoningai. Ir aš manau, kad pirmiausia, komisija turėtų imtis veiksmų greičiau, nes e, daug veiks, pokyčių yra nepakeičia, e, neatstatomi. Ir, kaip sakė ponas e, Ranker, tik tais. E, mm, Tik tai simdamėsi priemonių mes galime e, parodyti e, nuolatinę pažeidimų nuolatinius pažeidimus, nuolat vykstančius pažeidimus. Šitos vyriausybės tengiasi e, paslėpti tą faktą, kad jie yra absoliučiai korumpuoti ir uh, išnaudoja ES lėšas. Uh, galiausiai mes neturėtume uh, sunkių politinių sprendimų nukreipti į teisingumo teismą. Mes turime tai daryti patys. Ir nes, turime nesitikėti. Na, e, vertimo, vertėjai netrukus baigs darbą, jūs žinote, kaip tai bus. Ir jeigu e, kalbėsime tik tais angliškai, tai visiems mums reikės išeiti. Dėkuoju. Aš manau, kad e, e, labai aiškus buvo e, priimtas sprendimas ir Lenkijos teismas, tačiau Lenkijos vyriausybė labai aiškiai taip pat pasisakė, kad jie jurisprudencijos negerbs. Tad manau, kad tai taip pat labai aiškiai pasako, kad negali būti nebaudžiamumo ir kad mes turėtume iš karto į E, vykdyti Teisingumo teismo e, sprendimą. Tad noriu paklausti, ponė Randers, ar jūs esate pasirengę prašyti tarpinių e, priemonių? ir e, kad jūs e, nutrauktumėte e, drausminio, drausmi, draus, drausminės kolegijos funkcionavimą kiek įmanoma greičiau. Ar aš norėčiau priminti pirmininkaujančiai valstybei apie savo klausimą ir apie galimybės ir tas kompetencijas, kurias turi valstybės narės, kad jos gali taip pat E, pagal 259 straipsnį kreiptis e, į teismą dėl e, veiksmų. Pone Višnevska, dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Lenkija yra demokratinė valstybė E, teisinės, e, teisės viršenybės valstybė. Ir aš norėčiau priminti, kad jeigu bus pritaikytas septintas straipsnis prieš e, Lenkiją, tai bus procedūrinis pažeidimas. Kai mes žiūrime šitą situaciją kitose valstybėse narėse, aš, narėse, aš noriu paklausti, kodėl septintas straipsnis nebuvo panaudotas prieš, aktyvuotas prieš Maltą, kur buvo nužudytas žurnalistas ir kodėl prieš Prancūziją jis nebuvo aktyvuotas Prancūzijoje yra ribojamos demokratinės teisės protestuoti, daugelis žmonių sužeista labai rimtai. Ką mes e, siūlome? E, mes siūlome dabar e, drausmės teisėjams e, taikoma tą patį e, Prancūzijoje. Kodėl prancūz, prieš Prancūziją netaikomos tos priemonės? Pone Salamovič. Vieną minutę, nedaugiau. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, dėkoju už argumentus, laiko mažai, todėl aš kalbėsiu um, itali, e, e, pol, e, lenkiškai. Dabartinė Lenkijos situacija parodo, kad patikrinimo mechanizmai kol kas yra nepakankami, todėl mes turėtume užduoti klausimą, ar nacionaliniai sprendimai atitinka ES principus. ES mechanizmai yra per silpni. Kai mes pasižiūrime į dezinformaciją ir melagingas e, naujienas bei socialinę inžineriją, mechanizmai yra per lėti ir jie e, suteikia galimybę e, interpretuoti tuos, tas žinias neteisingai. Todėl mums reikia mechanizmų, kurie būtų tokie patys ir aiškus visiems piliečiams. Jeigu mes koreguosime procesus ar sprendimus, tai piliečiai turi e, žinoti, e, prie ko tai bus. E, galbūt prives, galbūt tai prives prie Lenkijos egzito, polegzito. Ir dėja, komisijoje yra sumaištis ir tai tik tais labai pastarnauja populistams. Aš esu Lenkijos teisininkė ir aš tikrai labai norėčiau, kad mums nereiktų aptarti klausimų, E, susijusių su Lenkija Europos parlamente. Tačiau e, žinome, kad e, situacija, teisės viršinybės situacija Lenkijoje tikrai prastėja. Ir Uršulė Vandelajan neseniai minėjo, kad kai kurios organizacijos pabrėžia, kad Lenkijoje suintensyvino represijas prieš prokurorus ir kitus asmenis. Ir dabar yra to, toliau ribojamas teisėjų nepriklausomumas. Aš baiminuosi, kad tokia situacija vėl ir vėl kartosis, nes valstybės narės jaučia, kad jos gali būti nebaudžiamos. Pone Skempa, ten. Viskam. Ačiū. Aš štai apie ką pagalvojau. O ką komisija ir taryba darys? kai pamatys, kad teisėjai pradeda demonstracijas renkti. Bėda ta, kad opozicija nesugebėjo laimėti rinkimų. Prancūzijos įstatymo dešimtasis straipsnis draudžia teisėjams dalyvauti demonstracijose. Teisėjams neleidžiama imtis prieš vyriausybę priešiškų veiksmų. Teisėjai negali dalyvauti politinėse demonstracijose, bet būtent tai vyksta Lenkijoje. Lenkijos teisėjai kelia klausimų dėl prezidento skiriamų asmenų. Ponas Halitski, noriu pradėti nuo svarbiausio. Teismų ir teisėjų nepriklausomybė yra visos demokratijos pagrindas. Yra tokių, kurie nevertina tokių vertybių ir negina teisėjų, kuriuos žiniasklaida vaizduoja monstrais. Kiekvienas teismas gali priimti pirminį sprendimą. Gal ne visi supranta, kas pasakyta teisingumo teismo sprendime, bet jis turi būti įgyvendintas. Ir Lenkija siūlo modelį, pagal kurį teisėjas negalėtų, teisėjai negalėtų kreiptis į teisingumo teismą dėl pirminio sprendimo. Tai noriu paklausti, ar jūs ketinate imtis kažkokių tai priemonių ir aktyvuoti saugiklius? Nes ar jūs ketinate kreiptis dėl tokių tarpinių priemonių ir atvykti į vietą, susipažinti su viskuo? Pone Jakė, jūs buvo suteikta galimybė pasisakyti, jūs viršijote savo laiką kalbėjote ilgiau nei 30 sekundžių. Mes dar turime Maltos klausimą apsvarstyti. 30 sekundžių. Ponios ir ponai, ar jūs žinote, kad Lenkijoje dabar yra 750 teis, naujai paskirtų teisėjų? Jos paskyrė totalitarinio režimo sąlygomis. Ar tai yra gerai? Daugiau teisėjų negu skiriama Vokietijoje Tai kodėl jūs kitaip elgėte su Vokietija? Nes, pavyzdžiui, viename teisme buvo aptikta nusikalstama grupuotė ir teisėjas buvo suimtas. Ar jūs žinote, kad teisėjai registruoja savo turtą asmenų, kuriuo sukako 150 metų? ar jūs žinote, kad buvęs opozicijos vadovas parlamente elgesi kaip norys pirmininkas. Aš prašau visų atsakyti nelgiau kaip tris minutės, o Maltos klausimą svarstysime tik anglų kalbą. Pone pirmininkė, labai trumpai noriu atsakyti, pone Ištrikai, 259 straipsnio aktyvavimas. Tai yra šiuo atveju netaikytinas, nes kiekviena valstybė narė gali priimti savo sprendimus. Visiškai pritariu poniai Sipal, kad teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisės yra trys neatsiejamos viena nuo kitos vertybės. Ir baigdama noriu palinkėti komisarui Reinders kuo geriausios kloties tęsiant pradėtą darbą ir ačiū Jums už pasirižimą tęsti šią diskusiją. Pirmininkas, ačiū. Komisarė, žodis Jums. Pirmiausiai noriu priminti, kad per paskutinį pažeidimo procedūros taikymą komisija kalbėjo apie tarpinės priemonas, bet tai ir joms nebuvo pritarta, bet tai nereiškia, kad jo apie jas negali būti kalbama vėl pakartotinai. Ir mes e, gavome Lenkijos vyriausybės e, atsakymą, mes jį analizuojame ir buvo taip pat apie 7 straipsnio taikymo sritį. Komisija pritaikė septynias skirtingas priemonas ir visos jos susijusios su teismais. Ir mes pirmiausiai pradėjome pažeidimo procedūrą, aš dar kartą pakartoju, mes toliau analizuojame situaciją ir tada po analizės žiūrėsime, ar reikia papildomų priemonių imtis. Ir komisija aišku, dar parengs ir metinę ataskaitą. Bet tai nereiškia, kad mes turime dabar visiškai nutraukti pradėtą darbą ir elgtis kitaip. Ačiū komisarė ir noriu abiems jums palinkėti geriausios kloties, ramių kalėdų ir gerų naujųjų metų.